diciamo. Sì. Signori, se volete per favore prendere posto, sono presenti i nostri relatori e cominciamo. Ponai ir ponios, prašome susėsti, mūsų pranešėjai jau atėjo, reikia pradėti, šiek tiek vėluojame, kadangi darbų tvarkėje daug klausimų, reikia e, kuo greičiau pradėti darbą. Nepamirškime, kad vis dėlto mūsų laikas ribotas. Taip pat norėčiau pono Danžan, kuris pirmininkauja saugumo ir gynybos pakomitečiui ir savo vardu, jūs pasveikinti atvykus į antrą tarp parlamentinį susitikimą. Šiais metais mūsų susitikimo tema Europos išorės veiksmų e, tarnyba e, buvo per e, praėjusi susitikimą svarstoma birželio mėnesį, o kitas klausimas, manau, taip pat jums nemažiau įdomus. Sakyčiau, įdomus kiekvienam iš mūsų. Tai susiję su naujosiomis Lisabono sutarties galimybėmis bendroje saugumo ir gynybos politikos rėmose ir užsienio politikos rėmose. Norėčiau pasveikinti pono daktarą Olivier Žostelį. Jis atstovauja ponę Ashton, dėja ponę Ashton dėl kitų įsipareigojimų negalėjo atvykti, ji derėsi su amerikiečiais ir sveikinu poną Dekrem, kuris yra Belgijos gynybos ministras. E, Deja, e, ponas Dekrem atsiprašo, kadangi negalėjo atvykti. Atstovauja šiandien visi parlamentai išskyrus Niderlandų ir Čekijos. Saugumo ir gynybos politikai mes norime suteikti stiprų parlamentinį atspalvį. Dabar turime e, galimybę kartu padiskutuoti apie keitimus, kurie e, įvyksta ir yra padaryti ne tik e, europinių lygmenių, bet ir nacionalinių lygmenių. Todėl nusprendėme mes suorganizuoti šį sustikimą bei jo metu panagrinėti Afganistano klausimą, Taip pat ES ir NATO santykiai pasikeitė situaciją. Įsigaliojus Lisabonų sutarčiai pas mus atvyks NATO generalinis sekretorius. Tikiuosi, kad susitikimo pabaigoje galėsime susidaryti vaizdą apie naujoves, apie uždavinius ir įpareigojimus, kurie laukia Europos parlamento ir nacionalinio parlamento. Šiandien mes norėtume įnešti indėlį į Europos e, parlamento pirmininkų suėgus pradėtus darbus dėl mm, bendrosios užsienio saugumo politikos, gynybos e, saugumo politikos, mm, naujovių ir pokyčių. Todėl, e, kadangi laiko mažai, suteikiu žodį ponui Danžan, kuris pirmininkaus kartu su mane šiam posėdžiui. Prašom, ponė Danžaną. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas ministrė, kolegos, noriu pasveikinti Europos parlamento saugumo e, pakomitečio vardu. E, kaip e, pirmininkas Albertinį ir priminė, mes šiuo posėdžiu pradedame labai svarbės diskusijas su nacionaliniais parlamentais dėl Lisabono sutarties naujųjų nuostatų bendrosios saugumo ir gynybos politikos rytyje. Leiskite Jums priminti, jog ši sutartis yra ne vien tik tai termo, terminologija nuo e, SGP periname prie SGP, bet mes tikimės, kad ši sutartis taip pat ir esmės pokyčių įneš, tik esminių pokyčių, kurie leis tikrai pereiti prie uh, bendros saugumo gynybos politikos ES visiškai naujos kokybinė prasme. Noriu priminti, jog pagal šią sutartį yra sukurtas išorės ir saugumo reikalų vyriausiai galiotinio komisijos vicepirmininko postas yra labai svarbus du punktai dėl tarpusavio pagalbos ir solidarumo. Uh, sąlygos, tai yra du labai svarbus dalykai, taip pat e, BSGP e, skirtos misijos, nuolatinio bendarbiavimo struktūros, kad valstybės narės galėtų sustiprinti savo gynybinius pajėgumus, kad galėtų vykdyti savo įsipareigojimus šioje srityje. Ir aišku, yra numatyta visa parengiamoji veikla operacijoms vykdyti viskas tikrai yra pakilėta daug aukštesnį lygmenį ir labai svarbu, kad mes aptartumėm, kaip e, šios BSGP įgyvendinimo parlamentinę kontrolę užtikrinti. Aš labai tikiuosi vaisingų diskusijų. Ačiū. Bene. Caro Presidente, caro uh, dottor uh, Chastel. Labai ačiū. Pone Šestelį, Lisabono sutartis mums suteikia naujų bendradarbiavimo galimybių Europoje saugumo ir gynybos srityse. Ir turime nepamiršti tarptautinio konteksto. E, sąjunga yra prašoma užtikrinti taikos e, garantijas, prižiūrėti taikos dalykus ir taika ir stabilumas reikalauja, kad e, civiliniai suinteresuoti asmenys dalyvautų ir karinės, kariniai pajėgumai orientuojami link civilinių misijų. Ekonominė krizė taip pat reiškia, kad valstybės narės turi racionaliau skirstyti e, viešasias lėšas Tai yra daroma e, dažnai e, mažinant nacionalinė gynybai skiriamas, gynybai skiriamas išlaidas. Reikalinga diskusija Europos lygmenių, kuri e, siektų rasti sinergijų papildomumą elementų. Tai yra labai naudingi dalykai reikalingi. Pone Šastelį, dar kartą dėkuoju, kad atvykote šiandien rytą ir paprašysiu jūsų dabar pasisakyti ir mums papasakoti apie galimybės, kurias suteikia mums Lisabonos sutartis, e, reformuluojant, iš naujo formuluojant bendrę gynybos saugumo politiką ir derinant ją su tikslais Aš paprašysiu, kad pona Šastelis kalbėtų ne ilgiau kaip 15 minučių ir kolegų prašysiu kalbėti trumpai. Kolegos, e, kurie nori pateikti klausimus, prašomi užpildyti nedidelę formą ir ją pateikti. Pone Šastelį. Ačiū pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, gerbiami 27 valstybių narių parlamentų nariai, mėly kolegos. Um, man tenka garbė kreiptis į, um, į Jūs uh, aukštosios įgaliotinės vardu uh, į uh, užsienio reikalų gynybos pakomitečio narius nekarta Yra tekusi galimybė kalbėti aukštosios įgaliotinės vardu dėl užsienio saugumo, gynybos klausimų. Deja, šiandienį negalėjo atvykti į šį svarbų susitikimą, mm, kadangi ruošiasi labai svarbiems darbams. Vieneri metai, gruodžio pirmą dieną bus praėję nuo Lisabono sutarties įgaliojimo Ir yra daug nuostatų dėl, pavyzdžiui, Europos tarybos pirmininkės kažkokios atigaliotinės posto ir pareigų, kas jau yra įgyvendinama. Yra dar kitų nuostatų, kurios dar tik tai pradėtos įgyveninti. Europos išnės veiksmų tarnyba pradės savo darbą už kelių mėnesių. Ji dirbs ES užsienio politikos rytyje, taip pat ir saugumo saugumo ir bendros gynybos rytyje. Tai yra labai svarbus žingsnis į priekį. Esu tikras, jog ši tarnyba iš tikrųjų atvers naujas mūsų veiksmų galimybės. Europos išorės veiksmų tarnyba tai ir nauja Lisabono sutarties numatyta priemonė užtikrinti nuoseklumą ir tvirtumą ES veiksmų šioje srityje, kad ji galėtų prisijimti vis didesnius tarptautinius įsipareigojimus ir jas tinkamai gyvendinti. Tačiau dėl finansinės krizės, aišku, mes patarėme labai rimtų padarinių, mūsų sprendimai yra dažnai labai sudėtingi, kai reikia nuspręsti, kur išlaidas sumažinti. Ir aišku, kad ir gynybos sričiai skirtos lėšos turi būti taip pat e, mažinamos. Tačiau dėl tokių iššūkių labai svarbu, kad e, vyktų diskusijos e, taip pat ir tarp parlamentinių lygmenių ir aukšto įgaliotinė labai vertina tokias diskusijas, nes tai yra puikia galimybė parlamentarams pasikeisti savo patirtimi ir nuomonėmis. Pagrindinis iššūkis krašt E, krašto apsaugos, gynybos ministerijoms, e, tai yra apibriežti ir nuspręsti, kaip sustiprinti ES veiksmus, turint omenyje savo turimus biudžetus. Taigi reikia ieškoti būdų efektyviau panaudoti turimas lėšas, išteklius panaudoti geriau, kad būtų galima pasiekti mūsų tikslų. Aišku, labai svarbu stiprinti mūsų bendarbiavimą. Mūsų pajėgumų stiprinimas yra labai svarbus visose sritise, kur valstybės narės nusprendžia bendrai panaudoti savo išteklius, ar tai būtų ES, NATO, jungtinių tautų ar nacionalinius išteklius. Taigi labai svarbu, jog kaip europiečiai mes apjungtumėm savo pranašumus ir juos panaudotumėm bendrai. Todėl labai svarbu paminėti, jog praeitą savaitę tarp gynybos, ES gynybos ministrų įvyko neformalus susitikimas taryboje ir buvo e, vieningai nuspręsta, jog reikia ryštingai e, semtis patirties iš, e, iš to, kas yra sukaupta mūsų bendrojais darbais ir priimti tinkamus sprendimus ir ieškoti tinkamų sprendimų. ES tokiu būdu galėtų geriau suvaidinti savo vaidmenį saugumo srityje, įvykdyti savo augančius tarptautinius įsipareigojimus ir patenkinti e, e, lūkesčius. Todėl kalbant apie nacionalinių skirtas e, lėšas gynybos biudžetams, tai irgi buvo aptarta gynybos ministrų e, taryboje ir ministrai nusprendė, kad sprendimai turi būti e, priimami siekiant bendrų europinių tikslų, turint juos omenyje ir atsižvelgiant tai, kokias mes turime lėšas, kokius mes turime išteklius. Aišku, kad priimdami e, bendrus sprendimus mes taip pat galime pagerinti savo veiksmų kokybę, taupiau naudoti išteklius ir tokiu būdu mes galėsime sustiprinti savo veikimo pajėgumus Europoje. Labai svarbu, kad būtų dar labiau bendarbiaujama. Mes suprantame, jog bendradarbiavimas gynybos rytyje ir yra gana delikatus klausimas, kadangi eina kalba apie balansą, balansą tarp e, suverenumo e, ir bendradarbiavimo e, me, užtik, apie to balanso užtikrinimą. Tačiau aišku, kad jeigu labiau bendradarbiausime, mes galėsime užtikrinti masto ekonomiką, kai eina kalba apie išteklių panaudojimą mūsų dabartinių europinių išteklių panaudojimą tiek europinių, tiek nacionalinių, tiek regioninių lygmenių. Mes visi puikiai žinome, jog mums reikalinga politinė valia ir ryštas, kad tai būtų padaryta. Čia puikus pavyzdys būtų neseniai Eindhovene priimtas sprendimas dėl bendro oro transporto parko. Prancūzija, Vokietija, Niderlandai, kitos valstybės jau priimusios sprendimus kartu tai daryti, dar kitos ketina tai padaryti. Tokiu būdu bus galima pasidalinti krovinių pervežimo pajėgumais ir nukelti mūsų krovinius ten, kuriuos reikalinga į, į operacijų vykdymo lauką, pavyzdžiui, Afganistaną ar panašiai. Tai mums suteiks labai rimtą strateginį pranašumą. Lisabono sutartyje numatyta, jog valstybės narės turi sustiprinti savo pajėgumus VSGP srityje, bet taip pat yra numatyta ir naujos priemonės, pavyzdžiui, nuolatinio bendradarbiavimo struktūros, kurios leidžia, leis valstybėms narėms intensyvinti savo bendradarbiavimą bendradarbiavimą gynybos rytyje ir organizuoti e, savo e, veiklą po, lie, e, po europinė, europinėme kontekste. Ir aišku, kad tai yra pirmasis etapas, reikia paminėti seminarą, kuris įvyko Liepos mėnesį, kuriame dalyvavo valstybių narių ekspertai. Ir labai svarbu, kad būtų ir toliau užtikrinamas skaidrumas ir lankstumas. Reikia nuspręsti, o kokios Mm, struktūros, kurias jau turi ES, galėtų būti panaudotos įvairiose operacijose, taip pat ir gynybos kontekste. Čia uh, reikalinga plėtoti mūsų pajėgumus, kadangi jeigu neturėsime pajėgumų, mes negalėsime įgyvendinti tokios bendros saugumo ir gynybos politikos, kuri būtų patikima ir turėtų gerą įvaizdį tarptautinėje arenoje ir kuri leistų iš tikrųjų mums reaguoti krizių atveju tiek dabar, tiek ateityje. Labai svarbu, jog reikalingas veiksmingas daugiašališkumas ir reikalinga e, tinkamai užtikrinti piliečių saugumą, įstatymo viršenybę įtvirtinti yra labai svarbių šiandienos iššūkių, pavyzdžiui, Afganistane, Somalija. Dab, šios dienos krizių scenarijai yra labai sudėtingi. Dažnai valstybės yra labai silpnos, negali kontroliuoti savo teritorijos, negali kontroliuoti savo situacijos. Yra bendra korupcija labai paplitusi. Tokiu būdu yra neefektyviai panaudojami ir taip turi, menki turimi ištekliai kenčia vietos gyventojai. Taigi, Reikia vengti, jog mm, rizikos grėsmės e, kurios egzistuoja aplinkiniuose regionuose, keltų pavojų ES saugumui. Labai svarbu galvoti apie tokius pajėgumus, kurie leistų užtikrinti tikrą stabilumą ir suteiktų mums visą spektrą turimų priemonių - diplomatinių, vystimosi, ekonomikos, karinių pajėgų, civilinių pajėgų panaudojimo spektrą. ES turi visas tas priemonės ir Lisabono sutartis sustiprina galimybės plačiau panaudoti tokias priemonės koordinuotai, kuomet Haityje įvyko baisus žemės drebėjimas, mes aiškiai pamatėme, kad neužtenka vien tik tai turėti reikiamas priemonės, kad galėtum efektyviai reaguoti. Reikia dar jas tinkamai ir koordinuoti. Per dešimt metų ES vykdė daugiau kaip 20 civilinių ir karinių krizių valdymo operacijų. Ir dažnai ES ir kitos priemonės buvo panaudotos, pavyzdžiui, diplomatinės, per specialiuosius atstovus, taip pat per komisijos tarnybas buvo dirbama glaudžiai su partneriais, aišku, su jungtinėmis tautomis, bet taip pat ir su NATO ir, ir kitomis struktūromis. Leiskite paminėti keletą pavyzdžių. Bosnija Hercegovina, Kosovo Čia ES daug investavo į diplomatinės, ekonominės priemonės, siekdama užtikrinti stabilumą ir europinę perspektyvą toms valstybėms. ES specialiai pasiuntiniai atstovavo europinę e, ir tarptautinę bendruomenę, vykdė mūsų įsipareigojimus. Krizių valdymo operacijos leido sukurti užtikrintą aiškę aplinką ir vietos valdžiai leido garantuoti įstatymo virš, viršenybę. E, noriu paminėti taip pat ir operaciją, kuri buvo skirta kovoti su piratavimu prie Somalio krantų. E, tai buvo aiškus ES ir tarptautinės bendruomenės ryštas kovoti su piratavimu bendrai. Atalanta tokiu būdu bendradarbiavo su jūrinio transporto sektoriumi, panaudojo visą platų priemonių spektrą, koordinavo savo veiksmus su kitomis jūrinio jūreivystės priemonėmis, jūrų, jūrų transporto priemonėmis, kurios buvo prieinamos tame regione. Ir buvo su, su, tokios priemonės leido sugauti ir patraukti atsakomybę piratus tame regione ir leido sustiprinti valdymą, valdymo priemonės toje srityje. ES vykdė labai svarbias operacijas nukreiptas į ilgalaikę perspektyvą, kad tikrai būtų galima suvaldyti piratavimo operacijas tame regione. Labai svarbu, aišku, čia galvoti apie a, e, tokio reiškinio kaip piratavimas e, giliasias šaknis ir todėl yra e, visas spektras priemonių, kurias skirta sustiprinti Somalio e, situacijos saugumą, turint omenyje, kad Somalio valstybė yra labai silpna ir jai reikalinga labai rimta pagalba. ES pagalba yra didinama jūreivystės veiklai tame regione. Aišku, ne visuomet mums pavyksta galutinai išspręsti labai sudėtingas krizės, kurias mes siekiame spręsti, tačiau mūsų veiksmai duoda labai apčiuopiamų rezultatų, leidžia sustiprinti ES potencialą ir jį panaudoti. Lisabono sutartis, kuria numatyta sukurti Europos išorės veiksmų tarnybą, leidžia geriau panaudoti tokį priemonių potencialą. Europos išorės veiksmų tarnyba e, nepakeis mūsų turimų priemonių pobūdžio diplomatinių, ekonominių, vystimosi, krizių valdymo kontekste aktuose, tačiau ji leis sukurti nuseklę ES strategiją, kuri leis užkirsti kelią krizėms ir taip pat sudaryti palankęs e, sąlygas panaudoti visą plaktų ES turimų priemonių spektrą. Mm, ES e, delegacijos toliau sieks nuosekliai e, įgyvendinti visas turimas priemonės. ES Um, išorės veiksmų tarnyba leis pagerinti um, saugumo ir bendros gynybos politikos nuoseklumą ir įgyvendinimą, leis užtikrinti mūsų uh, operacijų nuoseklumą, leis pagerinti uh, bendradarbiavimą tarp civilinių ir karinių elementų. Taigi tokioje situacijoje uh, krizių valdymui labai dažnai reikalinga tiek, kriziniai, tiek kariniai, tiek uh, civiliniai uh, pajėgumai. Mes tai matome labai aiškiai Afganistane ar Kongo demokratinėje Respublikoje. Čia ES labai prisėda prie įvairių uh, reformų teisėjai saugos policijos ir kitos administracijos kitose sritise, užtikrinant įstatymo viršenybę, žmogaus teisų girbimą. Um, visa tai yra siejama su vystoma bendradarbiavimo pagalba. Aišku, situacija yra labai sudėtinga, todėl struktūros turi būti adekvačios. Labai svarbu, aišku, kad būtų ir teikiam, tinkamas nusiteikimas. Tai leidžia sustiprinti civilinį ir karinį bendradarbiavimą ir į tai panaud, tas pajėgumus panaudoti, um, kuomet reikalinga uh, kariškių pagalba civiliams ar atvirkščiai kuomet uh, kariškiai gali panaudoti civilių išplėtotas, ištobulintas priemonės ir jų sukauptą patyrimą. Mes e, jau padarėme pažango šio klausimu. Yra užtikrinama sinergija tarp civilių ir karinių elementų. Tai leis užtikrinti dvigubos paskirties e, priemonių panaudojimą atsižvelginti kiekvienos situacijos specifiką. Valstybės narės ir ES taip pat užtikrina tinkamą apmokymą, kad tiek civilis, tiek karinis personalas galėtų tinkamai vykdyti labai svarbes, sudėtingas užduotis. Aukštoji galiotinė pati uh, užtik, vyriausiai galiotinė stengiasi užtikrinti uh, bendros saugumo gynybos politikos įgyvendinimą civilinių karinių uh, elementų bendarbiavimo kontekste. Ir čia uh, Galima labai pasveikinti taryboje atliekamus darbus, e, skirtus civilinio karinio bendarbiavimo užtikrinimui ir civilinių karinių pajėgumų plėtotėjai. Gerbiami kolegos, noriu kalbėti apie e, karinius pajėgumus, kad labai svarbu juos panaudoti tinkamiau, efektyviau ir tinkamai koordinuojant, derinant juos su kitomis ES turimomis priemonėmis. Čia aš dabar kalbėsiu trumpai apie tai, kad kad ES turi stiprinti savo partnerystės bendarbiavimas su partneriais visuomet buvo visų ES išorės veiksmų pagrindas. Tai yra vienas iš daugiašališkumo, efektyvaus daugiašališkumo ramščių. Partnerystė su kitais partneriais yra labai svarbi mūsų visų veiksmų neatskiriama dalis. Efektyvi partnerystė gali sustiprinti mūsų veiksmų rezultatą, kadangi yra papildoma pagalba pagalba, kuri visuomet yra labai svarbi krizės atveju. Rugsėjo mėnesį buvo um, sus, tarybos posėdis skirtas būtent mūsų išorės partnerystėms ir čia taryba aiškiai pabrėžė, jog Lisabono sutarties atveriamas galimybės labai sieksime panaudoti. Um, visuot labai rimtų iššūkių akivaizdoje, kad galėtumėm parodyti aiškiai, jog ES e, gali garsiai išsakyti vieningą poziciją. Vyriausiai įgaliotinė rengia um, atitinkamą strategiją ir veiksmų planą šio klausimu. Bedarbiavimas su jungtinėmis tautomis yra labai svarbus BSGP elementas. Bedarbiavimas su jungtinėmis tautomis. Uh, paremtas e, iškilminga deklaracija ir čia yra labai aiškių glaudos bendarbiavimo pavyzdžių. Pavyzdžiui, e, Kongo demokratinės respublikos rytuose buvo bendrai dislokuotos mūsų rinktinių tautų pajėgos. Arba, pavyzdžiui, ULEX misija Kosove, Forčiadė um, misija galėčiau paminėti ir taip toliau. Mes siekiame koordinuoti savo veiksmus visose uh, uh, operacijų uh, vietose, vietoje, kur ES dirba, dalyvauja. Abiejų um, organizacijų personalas nuolat be bendradarbiauja nuo 2003 metų dokumento dėl bendrų darbų krizių atveju ir 2007 metų deklaracijos dėl bendradarbiavimo tarp Junktinių tautų ES valdant krizes. Aišku, kad galima ir toliau tobulinti ES ir jungtinių tautų bendradarbiavimą, kaip kad matome, pavyzdžiui, tuo atveju, kuomet yra operacinis valdymas perdomas iš vienos organizacijos kitai, kadangi, aišku, e, specifika yra e, skirtinga kiekvienu atveju ir valstybės narės visuomet siekia sustiprinti e, bendarbiavimą ir ES indėlį jungtinių tautų kontekste. BSGP ir partnerystė su NATO yra labai svarbi. Ir čia mes galime pasidžiaugti teigiamą dinamiką. Mūsų organizacijos dirba ranka rankon Afganistane, Cegovinoje, prie Somalio krantų, visur mes dirbome vadovaudomėsi bendromis vertybėmis. Aišku, ES ir NATO dažnai turi um, derinti savo veiksmus e, pagal tokį kontekstą, e, kuris ne visuomet buvo numatytas pirminė, pirminiuose bendradarbiavimo susitarimuose. E, dažnai galbūt um, dėl tokių kliučių nepa, nepavyksta pilnai panaudoti mūsų bendradarbiavimo galimybių, todėl rugsėjo mėnesį vyriausiai įgaliotinė mm, pakvietė pakvietė pasidalinti nuomonėmis dėl to, kaip būtų galima sustiprinti um, bendarbiavimą tarp NATO ir ES. Ir čia bus galvojama apie priemonės, kurios leis stiprinti konsultacijas ir kontaktus tarp, kontaktus tarp to personalo, kuris atsakingas už atitinkamas operacijas tiek NATO, tiek ES, kad būtų galima užtikrinti sklandesnį bendarbiavimą. Toks dvigubas požiūris bus ir toliau gyvendinamas per artimiausius mėnesius. Um, vis visi partneriai iš abiejų pusių turės galimybę naudotis privilegijuotos partnerystės e, teikiamomis galimybėmis. Aišku, reikia atsižvelgti į kiekvieno, kiekvienos struktūros pranašumus. NATO nusprendė savo strateginę koncepciją atnaujinti. ES numato taip pat susitikimą su Obama. Ir aišku, reikia galvoti apie bendradarbiavimą su naujai besiformuojančiamis galybėmis. Tarptautinės bendradarbiavimas yra labai svarbus visais klausimais, ypač kai tai yra susijęs su krizėmis. ES siekia dirbti su tarptautinėmis organizacijomis ir kitomis šalimis, e, įskaitant kylančias valstybės, kurios suvokia ES augantį strateginį vaidmenį. Mes tai jau matėme kovoje su piratavimu, dirbome su svarbiomis šalimis, kurios kol kas e, nėra dar buvę mūsų partneriams kaip Kinija, e, Japonija ir Indija. Kalbame e, apie ASEANą, kai kalbame apie kovą su piratavimu. Egzistuoja daug daugia šalių, dvišalių veiksmų Demokratinė Kongo Respublikoje. Mes bendratarbiavim su Kinija, su JEF, tai yra mūsų rimta partnerė. Ir taip pat vis glaudžiau bendradarbiaujame su Rusija. Bendroji saugumo ir gynybos politika po Lisabonos turi daug iššūkių, įskaitant finansinius. Mums reikia bendrų politinių diskusijų Ir norėčiau Jums priminti, kad taryba palankiai e, pasisako už e, tarparlamentinį dialogą įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, kadangi e, vakarų ES nebėra, mes neturėtume atsisveikinti su mintimi, kad reikia turėti kažkokią parlamentinę asamblėją kuri aptartų gynybos ir saugumo reikalus. Taigi jums dabar nacionaliniams parlamentams ir Europos parlamentui reikia e, nuspręsti, kokia forma galėtų vykti tas tarp parlamentinis bendradarbiavimas. Prisiminkime pirmą sutarties protokolą, ten numatyti bendradarbiavimo dalykai. E, pavasarį vyko Madride susitikimas uh, užsienio reikalų komitetų pirmininkų ir jo metu baronienė Ashton pasakė, jog ji ketina remti parlamentų darbą. Spalio 18 dieną Bruselėje vyks dar vienas parlamentarų susitikimas ir ji dalyvaus 27 e, spalio užsienio reikalų komitetų pirmininko sutikimą parlament, parlamente. Uh, gerbėmieji Europos parlamento nariai, nacionalinių parlamentų nariai. Aš norėčiau dabar pasinauti progą ir pagerbti mūsų vyrus ir moteris iš visų valstybių narių, kurie tarnauja visame pasaulyje. Jų drąsa, jų profesionalumas įvairiausiose misijose ES, NATO ar jungtinių tautų yra E, mūsų visus įkvepiantis dalykas, mes visi galime tuo didžiuotis. Dėkuoju Jums dabar uždėmesi ir linkiu vaisingų diskusijų. Dėkuoju valstybės sekretoriui už išsamų, labai platų pasisakymą. Daug kolegų nori sureaguoti. Pirmiausia pasisakys ponas Kerės iš Lenkijos senato. Prašom. Dėkoju, pirmininkė. Girdėjome labai svarbų pono Šastel pasisakymą ką tik. Jis minėjo tris pagrindinius iššūkius Pirmiausia, e, bendras e, nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo ir interpretavimas. Antra, e, tarptaut, tarpusavio parama, pagalba, solidarumo nuostata ir mintis, kuri įrašyta 42-44 sutarties straipsniuose. Tai yra mintis, kad valstybių narių grupė gali būti pareigota vykdyti tam tikrą misiją. Aš savo vardu ir Lenkijos Respublikos Senato vardu norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tam tikrus dalykus, būtent į tai, kaip svarbu bendrai suvokti nuolatinį struktūrizuotą bendradarbiavimą. Ponas Šastelis mums pasakė, kad nepakanka turėti paka, būtinų priemonių. Reikia, kad priemonės būtų deramai derinamos. Man regis, kad norėdami derinti priemonės, turime suprasti, kokios yra tos priemonės. E, mums, parlamentams, tenka didžiulis uždavinys parengti bendrą e, nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiajimo apibrėžimą. Taip pat norėčiau tarti keletą žodžių apie e, politinę svarbą tarpusavio paramos ir pagalbos nuostatos. Ji tampa vis svarbesnė, atsižvelgiant į mūsų didėjančią tarpusavio priklausomybę. deramas šios nuostatos supratimas e, leistų valstybėms narėms dirbti kartu e, bendrai investuojant į tam tikrus dalykus, dalyjantis išlaidomis ir stiprinant pajėgumus. Galiausiai norėčiau tarti keletą žodžių apie 42 ir 44 sutarties straipsnių svarbą. E, juose kalbama apie tai, kad valstybės narės gali gauti užduotį įvykdyti tam tikrą misija, grupė valstybių narių. Šių straipsnių nuostatos leidžia šalių grupiai vykdyti tam tikras misijas. E, tie straipsniai kelia mums iššūkius ir aš esu e, Lenkijos parlamento aukštutinių rūmų atstovas ir noriu pasakyti, kad tie straipsniai mus verčia ieškoti bendro supratimo dėl to, kaip Lisabonos sutarties nuostatas reikėtų įgyvendinti praktiškai. Asmeniškai norėčiau pasakyti, jog mano nuomonė turime užtikrinti, kad išvengsime tokių situacijų, kai mano minėti straipsniai bus panaudoti prieš tai, kai bus, kol nebus rastas bendras supratimas jų prasmės. Mes turime pirmiausia suvokti, ką reiškia užduoties davimas šalių grupiai įvykdyti misiją. Norėčiau pasakyti, kad e, Lenkija remia mintį, kurią išdėstė ponas Šastel. Lenkija tiki atvirų įtraukiamųjų požiūrių ir mes manome, kad atskiros šalies valia turėtų būti svarbiausias dalykas įgyvendinant veiksmus pagal solidarumo ir bendradarbiavimo principus. Dėkui. Ačiū, ponė Kyris. Ponas Dinos Vretos, kuris pirmininkauja Graikijos parlamento užsienio reikalų komitetui. Prašom, ponė. Pradėdame ευχαριστήσουμε το Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti EP už suteiktą galimybę ir progą dirbti kartu e, tokiu svarbioje temoje kaip BSGP, bendroji saugumo ir gynybos politikoje. Lisabonos e, sutartis e, įsigalioja ir turi būti įgyvendinama. Jis suteikia naujų galimybių nacionaliniams parlamentams įgyvendinant BSGP svarbi e, sutarties naujovė, kaip pažymėjo pirmininkančios valstybės atstovas, būtent yra išorės veiksmų tarnyba. Aišku, e, vyriausiai įgaliotinė e, dar nepradėjo iki, e, dirbti ir ji bus atsakinga už išorės ir gynybos politiką. Taip pat e, reikia pasidžiaugti, kad nacionaliniai parlamentai galės daryti didesnį įtaką bendrai saugumo ir gynybos bei užsienio politikai. E, po to, kai svarbą prarado Vakarų Europos Sąjunga, šios organizacijos tarp parlamentinė asamblėje atsakinga už e, gynybos klausimus e, nustojo veikti. Liepos e, mėnesį 11 metais vyks paskutinis susitikimas. Aišku, kad mums reikia naujų galimybių ir progų bendradarbiauti. Tikrai laukiame pirmininkų suėgos, kuri vyks 11 metų Liepą pasiūlymų. Manyčiau, kad šie e, pasiūlymai e, bus dažnia, labiausiai įtakoti Prancūzijos ir Italijos parlamento pozicijų. Visiškai akivaizdu, kad būtinybė stiprinti EP ir nacionalinių e, parlamento bendradarbiavimą yra neišvengiama, kadangi gauti nauji įgaliojimai ir vadovų taryba savo išvadose taip pat pabrėžė tokią e, būtinybę. Taigi mes turime tvirtą pagrindą ateities bendradarbiavimui. Pone pirmininką, mano nuomonė nacionaliniai parlamentai tai turėtų sistemiškai nagrinėti e, saugumo ir užsienio politiką. Būtent mums reikia e, tarp parlamentinės institucijos, kurioje galėtų dirbti Europos parlamentas. Tokia institucija yra, manyčiau, būtina. Tačiau aš nekalbu apie naują instituciją Europos Sąjungoje. Tiesiog noriu pabrėžti būtinybę užtikrinti nuolatinį mm, nacionalinių parlamentų dalyvavimą, tam galėtumėme sukurti kažkokį nedidelį sekretoriatą, kuris padėtų derinti mūsų pozicijas, taip pat padėtų diskutuoti su komisija apie BSGP. Taip pat mums reikia e, pranešėjų ir pranešimų, kad galėtumėme e, tarti svarų žodį bei daryti aktyvę įtaką BSGP. Aš žinau, kad mm, ne, mažai kas nori tokios naujos struktūros ir kolegos iš Europos parlamento mm, tam nepritarė. Aišku, tokios abejonės yra e, pagristos, kadangi nauja struktūra neišvengiamai kainuoja ir sąnaudos gali stipriai išaukti. Tačiau E, jeigu mes pasitenkinsime penkių, šešių žmonių sekretorijatu, tai tikrai nėra daug. Jeigu mes kalbame apie išorės veiksmų tarnybą, tai akivaizdu, kad reiks e, ten naujų darbuotojų ir ten dirbs daug daugiau žmonių negu 5-6 žmonės mano siūlomame sekretorijate ir jis atvyks labai svarbų darbą, padės mums koordinuoti veiksmus. Vakar e, kalbėjusi su ponu Brok apie Lisabonos sutartį ir supratau, kad EP galėtų paremti tokį bendradarbiavimo instituciją, kuri turėtų savo sekretoriatą ir jis galėtų mm, įvertinti bei kontroliuoti situaciją. Tokia tarp parlamentinė institucija e, būtų savarankiška, dirbtų ir užtikrintų mūsų darbams oficialų pagrindą. Kol kas dauguma e, susitikimų yra neoficialūs, kalbamės apie įvairiausius klausimus ir mums aktualias temas, tačiau reiktų kažko daugiau. Ačiū dar kartą ponė pirmininkė už galimybę išsakyti savo nuomonę bei siūlau pagalvoti apie naujas bendradarbiavimo struktūras tarp, bendradarbiavimo tarp EP ir nacionalinių parlamentų. Mm, šis bendradarbiavimas turi būti grindžiamas efektyviai veikiančią instituciją. Ačiū. Grazie, onorevole Vretos, il suo intervento. Ačiū, ponė Vretos. Nepaprastai įdomus jūsų pasiūlymai. Norėčiau kolegoms priminti, kad per pirmasias mūsų diskusijas turėtumėme mm, daugiau kalbėti apie e, bendrosios saugumo ir gynybos e, politikos galimybės, o parlamentinę e, kontrolę mes aptarsime per antrąjį mūsų diskusijų etapą kiek vėliau, tuomet ponas Donžanas pirmininkaus posėdžiui ir tuomet galėsite pasisakyti, kokia yra jūsų nuomonė. Tiesiog norėčiau priminti, kad dabar turėtume susikoncentruoti ties e, bendra saugumo ir gynybo politika, kaip kad numatyta darbų tvarkėje. O dabar pasisakys ponas Daf kuris e, kalbės liberalų frakcijos vardu, prašom. Uh, president, um think... Pirmininkė, man atrodo, kad mes turime atlikti tris svarbės užduotis. Pirmoji, deramai įvertinti stipriasias ir silpnasias pusės, kurios yra susijusi su nacionalinėmis karinėmis, kari, nacionaliniais kariniais pajėgumais, mums reikia sisteminės kaštų naudos analizės visose 27 valstybėse apie mūsų pajėgumus veikti veiksmingai, ryštingai siekiant gerų rezultatų, e, kaip gynybos ir saugumo veikėjai mes turėtume taip veikti. Prieš peržiūrint, atliekant tokią peržiūrą, kol ji nebus atlikta, spekulacijos apie e, kokybinius žingsnius į priekį, kas galėtų pagerinti mūsų ginkluotųjų pajėgų bendradarbiavimą, glaudesnio bendradarbiavimo užtikrinimas tarp e, civilių ir karinių pajėgumų yra tik tai kalbos, tik spekulacijos. Mes pirmiausia turime galvoti apie tai, kaip pagrysti planavimą, kur kas svaresniais faktais, negu kad turime dabar. Antras žingsnis. Vadovų taryba ir Catherine Ashton turėtų e, numatyti darbo tvarkę ir tvarkaraštį galvojant apie nuolatinį struktūrizuotą bendradarbiavimą. Modalumai, forma e, nuolatinių integruotų ginkluotųjų pajėgų yra nepaprastai sudėtingas dalykas ir užtruks tam tikras, praeis tam tikras laikas, kol aiškiai pamatysime, e, kaip reikia veikti keletas valstybių, įskaitant Junktinę karalystę, e, turi priimti labai esminius gilius sprendimus dėl to, ar jos nori būti pagrindinėje brandolio grupėje e, karinė prasme pajėgių šalių. Tai yra sprendimai, e, kuriuos reikės priimti. Ir trečia, trečia rimta problema, su kuria susidurėme, yra Turkija. Neišsprendę strateginių santykių klausimo su Turkija, galime galvoti apie tai, kaip pagerinti bendradarbiavimą tarp NATO ir ES, bet visa tai bus bergždžia. Taigi, vienas iš didžiausių politinių prioritetų poniai Aštan turėtų būti Turkijos ir Kipro ginčio išsprendimas. Dėkui. Grazie, Dėkui, ponė Daf. Kitas kalbėtojas iš Italijos, Edmundo Kirėlį. Jis yra e, deputatų rūmų gynybos komiteto pirmininkas. Labas rytas. Pirmininkė, labas rytas ponios ir ponai. Labai trumpai, nekartosiu to, ką jau pasakė kolegos apie e, Lisabonos svarbą. Manau, esminis dalykas Europos Sąjungai yra tęsti integraciją ir e, užtikrinti papildomumą karinių E, ir civilių operacijų su NATO. Mes taip pat turime galvoti apie bendradarbiavimą su Rusija, kadangi yra sąjungos esminė strateginė partnerė ir sąjungą reikia sieti su stabilizacija ir taika. Ir nepamiršti, kad Rusija yra labai svarbi ES kaiminė. Taip pat reikia pademonstruoti daugiau solidarumo Afganistano atžvilgių. Egzistuoja problemų susijusių su biudžetu. E, Italija dabar išleidžia maždaug 2 milijardus per metus misijai Afganistane. Ir nepamirškime, kokie yra žmogiškieji kaštai. Tikriausiai visi sutinka su manimi jeigu aš pasakysiu, kad Tai yra labai svarbi intervencija užtikrinant saugumą pasaulyje ir Europos Sąjungoje. Ir manau, kad valstybės narės pagal savo išgalės turėtų pademonstruoti solidarumą savo įnašų. Dėl gynybos pramonės tai yra e, kitas e, strateginis elementas e, ES gynybos ir saugumo srityje. Mes šioje srityje turime gyvendinti dvi direktyvas, dvi gairės dėl konkurencijos ir biurokratijos mažinimo ir taip pat turėtume įveikti fragmentaciją tiek mokslinių tyrimų srityje, gynybos srityje ES šiaip e, išleidžia kur kas mažiau negu JAV. Pas mus yra gal 8, 89 programos, o pas mus yra jų kur kas daugiau, virš 80. Ir tai rodo mūsų rinkos fragmentaciją, kurią reikia mažinti. Mums taip pat reikia e, užtikrinti didesnį integraciją ir bendradarbiavimą keičiantis patirtimi ne tik tai keičiantis ne tik e, kariuomenę, karių patirtimi taip pat ir e, užtikrinti mainus tarp karinių mokyklų. Reikia e, siekti, kad personalas būtų geriau apmokytas. Dar paminėsiu diplomatinę tarnybą ir tai taip pat labai svarbus elementas. E, matome, kad vakarų ES asamblėje nustos veikti ir man atrodo, kad Europos parlamentas su nacionaliniais parlamentais turėtų e, galvoti, kokį užtikrinti darbinį forumą, kad galėtume, pavyzdžiui, pasikviesti ir vyriausiąją įgaliotinę į tuos posėdžius. Bet e, reikia, kad tas darbas vyktų tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Dėkuoju ponui Čirėlė. Dabar uh, dar vienas kolega iš Europos parlamento, tai yra Christian Heller. Jis yra Europos liaudės partijos frakcijos narys. Prašom. Ähm. Ačiū. Mėly kolegos, trumpai norėčiau atkreipti dėmesį į karinį civilinį bendradarbiavimą EP. E, nusprendė parodyti iniciatyvą šioje srityje. E, saugumo ir gynybos pakomitėtis stumia šią iniciatyvą. Karinis civilinis bendradarbiavimas mums aktualis sritis, kadangi mes regime čia e, geriausią galimybę e, padidinti europinę pridėtinę vertę. Aš kalbu apie tai, kadangi čia e, yra ponia Arnų ir jos reiti pateks ateityje strateginis planavimas ir mes norime stiprinti strateginio planavimo aspektą išorės veiksmų tarnyboje. Sakyčiau, kad e, reiktų pabrėžti, ypač nacionalinių parlamento atstovams, kad būtent vadovų taryba kas metus nuspręsdavo savo išvadose kurti mm, ir, ir gilinti naujas struktūras. Tai reiškia, kad me, mes turime 11 tūkstančių civilio personalo, kurie gali dirbti trijose srityse ir įvykdyti tikrai mm, nemažai operacijų. Tačiau šiuo metu e, reali situacija yra, kad civilinėje srityje mes turime 3000 žmonių, taigi milžiniškų problemų yra užtikrinti civilinių struktūrų dalyvavimą operacijose, parlamentas nusprendė neieškoti e, žvaigždžių dangoje, bet e, pažiūrėti praktiškai į reikalą bei panagrinėti operacinės, strateginės ir e, kitokias aplinkybės. Pasakysiu, kad nacionalinės vyriausybės savo rezoliucijose, pareiškimuose yra toli pažengusios į priekį, tačiau realybė yra pakankamai kukli. Sakyčiau, būtent dėl to reiktų pabrėžti, kad dabartinėje situacijoje, kai mes kūrėme išorės veiksmų tarnybą, jos struktūras, braižome veiksmų gairias, turime apie tai diskutuoti Iš kitos pusės e, valstybės narės ir, sakyčiau, nacion... tai svarbu nacionaliniams parlamentams, kad buvo priimti labai toli siekiantis sprendimai. Taigi, e, esančią spragą tarp tokių sprendimų ir realybės reiktų sumažinti. Sakyčiau, kad e, jeigu nutiktų dar kartą panašaus masto katastrofa kaip Haityje, turime turėti e, pajėgumų padėti nukentėjusiems, tačiau šiuo metu to tikrai negalėtumėme padaryti, nors tarsi tokių įsipareigojimų esame pareiškę. Tai yra politinė problema tiek visos ES, tiek atskirų valstybių narių. Todėl šiuo metu mes norime stiprinti karinės civilinius pajėgumus Europoje. Norime kalbėti ne tik apie sprendimus, bet ir apie naujas konkrečias struktūras. Nepaprastai svarbu šiame kontekste diskutuoti su nacionaliniais parlamentais, kadangi matome, jog valstybės narės, vyriausybės prieimusios daug tolisiekiančių sprendimų sprendimų dabar dėl finansinių ar politinių priežasčių labai neskuba savo sprendimų įgyvendinti. Ir e, paskutinis aspektas dėl karinio, karinių pajėgumų. Mes turėtume susitelkti ties esamomis e, Europos e, pajėga, greitojo reagavimo grupėmis. Yra problema, kad ta šiaurinė karinė grupė, kuri nors oficialiai neegzistuoja, bet e, e, vis dėlto buvo suburta, yra mm, vienintelė veiksminga e, struktūra ir kitos Europos karinės grupės beveik nematomas, kadangi jos neegzistuoja. Turime galvoti Ar verta e, suburti tokias karinės grupės, kurios po to nieko nenuveikusios būna paleistas? Ir kaip, tu, kaip reiktų tokias e, grupės stiprinti e, civiliniais pajėgumais? Taip pat reikia galvoti apie finansavimą. Ar gali taip būti, kad visas sąnaudas kurias patiria Europos karinės grupės tenka e, toms valstybėms narėms, kurių kariai ar personalas ten dalyvauja, o tos valstybės, kurios nesiunčia savo pajėgumų į tokias grupės, nieko neišleidžia. Ačiū. Ponas Emanuelis Zingeris. Jis yra iš Lietuvos parlamento, prašom. Mas pirmininkė, aš manau, šioje bendroje dalyje įvadiniai dalykai iš šios dienos labai svarbu koliokvimą mes turėtumėm prisiminti, <clears throat> kai buvo sukurta Europos Sąjunga. Šumano idėjas ir Lisabonos idėjas. Tie, tie du etapai, tiek pati pradžia, prie kurios vėliau prisijungė apie dešimt išsivadavusių nuo komunizmo šalių, kurios grįžo prie demokratinio gyvenimo būdo. Reiškia mums, kad tai yra demokratinių valstybių sąjunga. 27 valstybės su vienodom teisiniam ir politiniam nuostatom į laisvę, į bendrasis vertybės. E, todėl manyčiau, kad kuriant savo nišą ir labai svarbę nišą. E, kalbant apie mūsų ateities e, e, gynybos dalykus ES, mes turime būti solidarus su kitom valstybėm pasaulio, kurios turi tokį pat panašų laisvę suvokimą. Tokiu būdu, kalbant apie strateginius partnerius, mes pirmiausiai, žinoma, turime galvoti, kad nedubliuoti NATO konteksto. Mums labai svarbus Junktinių Amerikos valstijų dalyvavimas E, ypatingai, kad mūsų istorijoje, vidurio Europos istorijoje, Ameriko, Junktinės Amerikos valstijos daug prisidėjo šaltojo karo metu, garantuodamas mums mūsų atei, e, demokratinę ateitį ir padėjo mums atlaikyti 50 metų pavergimo, pavergimo e, jungą. Todėl automatiškai mes galvojame apie tai, kad nedubliuot funkcijų, pirmas dalykas – Antras dalykas yra daug e, smulkesnių dalykų susijusių, pavyzdžiui, su mūsų efektyvumu. E, a, e, sakykime, a, e, ta, ta funkcija, kur mes atlikome tarp Ukrainos ir Moldovos, e, bandydami, e, turiu galvoje, tam buvo daugiau policinė funkcija, būt, mm, būt tarpininkais ties sieną jinai turi e, tarp Padnistrės regionų, kuris yra perkrautas e, e, kariuomenę ir, ir iš esmės išardo Moldovos integralumą valstybės. Mūsų šita funkcija buvo atlikta, aš manau, palinkint per silpnai. Mes galėjom atlikti ją efektyviau ir reikia tikėtis, kad per misiją susijusi su kova prieš piratavimą bus efektyvesnė, ne prieš tai buvusi negu prieš tai buvusios misijos. Mums labai svarbu e, pamatyti ir paprastus techninius dalykus. Techniniai dalykai susijęs su to, kad, pavyzdžiui, mūsų šalyje e, e, į ponius aštuom tarnybą žmonės deleguojami per užsienio reikalų ministeriją. E, krašto apsaugos ministerijos kolegos, kur turi būti deleguojami į ponius aštuom tarnybą, dar turi e, turėti laiko E, ir turėti savoje įstatymą, kaip mes galime mūsų krašto apsaugos ministerijos žmonės deleguoti per mūsų užsienio reikalų ministerijos e, kanalą. Ir šitą dalyką mes, žinoma, e, Lietuvoje atliksime, mm, bet reikia įsivaizduoti, kad naujas pasiūlytas ponus Aštons rytyje esantis ir karinis tinkliukas, karinis elementas reikalauja nacionalinio parlamento vidinės šiokios tokios pertvarkos tam, kad būtų galima deleguoti mūsų žmonės susijusių su karinė tarnyba. Ačiū. Ačiū ponui Zingeriui. Dabar e, perinam vėl prie Europos parlamento narių, ponė Gomes. E, eu congratulo-me por esta oportunidade de. Ačiū pirmininkė. Labai džiaugiuosi šią galimybę pabendrauti su mūsų kolegomis iš nacionalinių parlamentų. Labai svarbu, kad tokie susitikimai vyktų tam, kad galėtumėm deramai atlikti savo užduotį, tai yra prižiūrėti uh, užsienio saugumo politiką, kurį gyvendama ES pagal naują Lisabono sutartį sukurtą situaciją, kad galėtumėm užtikrinti to parlamentinę kontrolę. Taip pat tai labai svarbu, kai kalbame apie Europos išorės veiksmų tarnybą, tam, kad galėtumėm efektyviau ir nuosekliau veikti nu, įgyvendindami bendrą saugumo ir gynybos politiką. Uh, Aišku, kad mums reikalingas indėlis iš nacionalinių parlamentų, kai na kalba apie baroninės aštant tarnybą, ypač užtikrinant e, lyčių lygybę šioje naujoje struktūroje. Aš manau, kad kalbant apie visas ES turimas priemonės, labai svarbu yra pasinaudoti civilinių karinių priemonių per brūkšnelį teikiamų pranašumų. Tai yra tų abiejų priemonių panaudojimų kartu įvairiose ES misijose. Man atrodo, kad čia mm, nekyla jokių klausimų dėl NATO kopijavimo ar dubliavimo. NATO yra visiškai atskira organizacija, kuri pati tiesa irgi keičiasi. Uh, turiuomenyje naujas strateginės idėjas, kurios ten yra keliamos. Taigi labai svarbu yra mums aptarti uh, tos įvairius iššūkius ir klausimus, kurias kelia mūsų kolegos, e, kitos NATO narės, pavyzdžiui, amerikiečiai. Labai svarbu, kad mes galėtumėm vykdyti uh, saugumo reikalavimus tarptautinių lygmenių. Aišku, jeigu mes nepajėgsime užtikrinti tokių užduočių vykdymo europinių lygmenių, tai mes negalėsime to padaryti ir tarptautinių lygmenių, pavyzdžiui, NATO kontekste. Ir atvirkščiai, jeigu nesugebėsime dirbti efektyviai NATO, tai negalėsime to efektyviai daryti ir ES. Todėl labai svarbu yra sustiprinti mūsų veikimo pajėgumus, turiuomenėje operacijas, kad iš tikrųjų ateityje turėtumėm omenyje, jog Europos Sąjungai gali tekti įvairiose situacijose, kur kitos priemonės, pavyzdžiui, nebeduoda rezultatų ir turime nepamiršti, kad nepakanka išteklių, nepakanka mm, kartais ryšto mums reikia apjungti savo išteklius, kurie leistų mums sustiprinti savo pajėgumus, sukurti tokius pajėgumus, kokius mums reikia turėti. Um, buvo iškelta mintis, kad reikėtų apjungti mūsų e, gynybinės pramonės pajėgumus ir e, išteklius aišku, kyla finansavimo klausimas. Lisabono sutartis yra E, pradinis taškas, tačiau reikalinga sukurti paskatas valstybėms narėms e, skirti e, reikiamus pajėgumus ir reikiamus karius bendriems ištekliams. Aišku, nedidinant išlaidų. Reikia nepamiršti paraginės ašton tarnybos, gynybos agentūros e, potencialo. Gal labai svarbu būtų, kad baroninės ašton e, mintis būtų naujos, šviežios, kad jis sugebėtų atsiriboti galbūt nuo e, Britų. A, valdžios struktūrų suformuotų pozicijų. Labai svarbu, taigi, kad mūsų sutikimai tarptų reguliarūs ir kad baronienė Ašton juose dalyvautų. Labai svarbu, kad mes pradėtumėm analizuoti tokius klausimus, kurie labai svarbus dabar ir kurie ateityje bus dar svarbesni kolegos Andrew Duff klausimą norėčiau akcentuoti. Iš tikrųjų, tai europinis klausimas ir labai svarbu, kad ES taptų taikos kurėja, taikos teikėja visam pasauliu, kad ji turėtų pajėgumus spręsti konfliktus visame pasaulyje. Bet aišku, kaip ES atrodys patikima išspręsti tokias problemas, kai negali spręsti savo e, vidinių klausimų ES. Ačiū, ponia Gomeš. E, prieš suteikdamas žodį kolegai iš Rumunijos norėčiau informacijos suteikti dėl e, logistinių klausimų. Jūs greičiausiai žinote, kad šiandien po pietų prasidės e, tam tikrų oro bendrovių streikas. Todėl tie, kas šiandien ketina grįžti namo, Prašau pasižiūrėti, kokios bus jūsų galimybės grįžti namo. Kol kas neturime patikimos informacijos, ar streikas praštiesų prasidės. Tiesiog turime tokią informaciją ir jeigu kažko naujo sužinosime, būtinai jūs informuosijas. Dabar kolega iš Rumunijos. Ačiū kolega, e, kolegos, e, ačiū pirmininkė. Tai yra labai svarbus mm, momentas Rumunijos atstovams dalyvauti užsienio politikos, bendros gynybos politikos klausimus. Kaip žinome, daug kas galvoja, kad ES yra ekonomikos, politikos gigantas, tačiau saugumo ir gynybos srityje e, daug kas galvoja, kad ES yra nikštukė. Todėl aš norėčiau iškelti klausimą, kuris turėtų būti adresuotas e, vyriausiai įgaliotiniai. Taigi aš prašysiu e, valstybės sekretorio perduoti šį klausimą poniai Aštan. Mums labai svarbu būtų kitose posėdžiuose tai taip pat ap, aptarti ir tai klausimas susijęs su o, tarpusavio pagalbos sąlyga užpolimo atveju. Tai e, kalbėčiau apie Junktinių tautų e, hartijos 51 straipsnį, kur yra numatyta tarpusavio pagalba, kuomet e, yra įvykdomas ginkluotas užpolimas prieš kažkuria valstybę narę. Tokiam atsakui reikalinga atitinkami procesai. Tai yra, kad e, Briuselio penk, e, sutarties penktas straipsnis būtų modifikuotas, kad e, gynybos nuostatos taip pat būtų įtrauktos į ES teisę ir 21 valstybė narė iš ES yra ir NATO narės. galvojant apie ateitį, manau, gal reikėtų bendrą gynybą e, grįsti mm, Šiaurės Atlanto susitarimais NATO organizacija. Todėl aš noriu kelti klausimą poniai Ashton. Kaip e, šis straipsnis, ši nuosta dėl tarpusavio pagalbos galėtų būti panaudota, kuomet įvykdomas ginkluotas užpolimas prieš kitas šešias ES valstybės narės, kurios nėra NATO narės. Tai yra labai svarbus momentas turint omenyje saugumo ir gynybos politiką. Prašyčiau ponios Ašton paaiškinti, kokie mechanizmai čia veiktų, kaip būtų įgyvendinama ta ko, kolektyvinės gynybos nuostata, kuomet eitų kalba apie tokias šešias valstybės narės dal ehm, collega José Luis Arnaut, Presidente della Commissione Difesa dell'Assemblea parlamentare. Dabar José Luis Arnautė. Jis yra Portugalijos nacionalinės parlamentos, uh, e, nacionalinės asamblėjos narys. Labas rytas. Norėčiau pirmiausiai padėkoti Europos parlamentui ir užsienio reikalų komitetui bei E, saugumo ir gynybos pakomitečiui už šią iniciatyvą. Ji e, sudarė galimybę nacionaliniams parlamentams ir Europos parlamentui aptarti tokį svarbų klausimą, kuris nepaprastai aktualus. Pirmiausia, pasakysiu, kad nepakanka tik kalbėti apie saugumo ir gynybos politiką. Mums reikia saugumo pajėgų, ginkluotų pajėgų, kurios būtų parengties būklėje, kurios būtų lankščios ir būtų gerai aprūpintos. Mums reikia, kitaip tariant, gynybos pramonės Europoje, kuri galėtų būti tarptautinė veikėja. Mes išgyvename krizės laikotarpį. Visos šalis turi sunkumų. Jos turi prioritetų, kurios bando uh, patenkinti. Bet nepamirškime, kokia yra svarbi ir gynyba. Neturėtume pamiršti, kad dabar išgyvename kritinę situaciją, kur beveik visos ES narės išgyvena laikotarpį, e, kuriame investicijos į gynybinius dalykus yra mažiau negu 2 procentai BVP. Negerai tai yra e, gynybos sričiai. E, bet e, nepamirškime kylančios ekonomikos valstybių - Brazilijos, Kinijos, Indijos ar artimųjų rytų valstybių, kai kurių, kur investicijos į šią sritį yra astronominės, pritrenkiančių dydžių kuriama nauja realybė, nauja pusiausvyra pasauliniu mastu. Todėl mums reikia ginkluotojų pajėgų, kurios galėtų e, e, pa, sustiprinti bendrąją saugumo ir gynybos politiką visoje Europos Sąjungoje. Mums to reikia. Jeigu to nepadarysime, tai galbūt turėsime puikius savo politikos derinimo e, metodus, bet vis labiau būsime nustumti į pakraštį tarptautinėje arenoje, jeigu neturėsime gerai aprūpintų e, padalinių, kurie galėtų gyvendinti mūsų politiką. Kalbu apie tai, kad mūsų e, kariai, paėgos turi būti aprūpintos taip, kad galėtų veikti veiksmingai ir lankščiai. E, tai svarbu, jeigu mes norime suvaidinti prasmingą vaidmenį. Dėl to mums reikia užtikrinti koordinavimo vaidmenį Europos gynybos pramoniai. Kitaip mes prarasime pasaulinės lyderės vaidmenį. Kaip sakiau, saugumo pajėgų, ginkluotojų pajėgų e, mums reikia gerai aprūpintų, mums reikia labai labai pažangios gynybos pramonės. Mums reikia gero bendradarbiavimo, kad galėtume suvaidinti savo vaidmenį pasaulio mastu kitaip mes tapsime nebereikšmingi. Mes sustiprinsime savo gynybos ir saugumo politiką tik jeigu mes būsime pakankamai apsirūpinę ir užtikrinti užtikrinsime tokiu būdu, kad ES suvaidintų savo vaidmenį. Ir mums reikia stiprinti bendrąją saugumo gynybos politiką. Reikia, kad išorės veiksmų tarnyba būtų aktyvi. Taip pat reikia užtikrinti, kad Europos gynybos pramonė suvaidintų savo vaidmenį. Parlamento priežiūra. Ji svarbi, reikia nacionalinių mechanizmų vykdyti priešiūrai, mes negalime paprasčiausiai koordinuoti, turime būti aktyvus ir turime turėti ginkluotasias paėgas, kuris galėtų veikti tarptautiniu mastu. Dėkoju. Dabar grįžime prie Europos parlamento. Ponas Tanokas, kuris yra savo frakcijos koordinatorius užsienio reikalų komitete. Prašom. Um, Ačiū, ponė pirmininkė. Mano partija, mm, Junktinės karalystės konservatoriai, iki Lisabono sutarties skeptiškai reagavo į e, bendrąją saugumo ir gynybos politiką dėl tos rizikos, apie kurią kalbėjo kai kurie kolegos būtent, kad mes atsiskirsime nuo JAV kuri yra mm, didžiausia karinė gale pasaulyje, bei e, pasikasime po saugumo pamatais, kuriuos taip ilgai džiaugiamės. NATO egzistuoja, tačiau jos pajėgumai yra ištesti, jų mažai atsižvelgiant į dabartinę saugumo mm, situaciją, o gynybiniai biudžetai taip pat mano gimtinėje yra peržiūrėmi ir greičiausia bus nukirpti. E, e, Junktinėje karalystėje diskutuojama apie e, saugumo ir gynybos politikos peržiūrą, taigi reiks sumažinti savo gynybinės pajėgas. Manau, kad kolegos puikiai suvokia, kad mm, mūsų armija garsėja kaip viena profesionaliausių pasaulyje ir aktyviai veikiame Afganistane. Manyčiau, kad pralaimėjimas ten mm, alijansui e, būtų katastrofiškas smūgis ir stipriai pakenktų be kita ko e, Pakistano stabilumui. Taigi mums BSGP reikia derinti su NATO kadangi esu e, delegacijos, kuri vadovauja e, santykiams su NATO parlamentinė asamblėja pirmininkas, e, galiu pasakyti, kad ten šios asamblėjos nariai tikrai atsargiai žiūri į naujausius pasikeitimus. Kaip žinote, Ponas Rasmusenas e, nuolat dalyvauja mūsų susitikimuose, kas anksčiau buvo išimtis, o dabar ta, tapo nuolatiniu mm, reiškiniu. Taigi manau, kad sustiprintas bendradarbiavimas NATO tarp parlamentinėje asamblėjoje yra žingsnis teisinga kryptimi. Be to, mano partija konservatoriai, kurioje laikiusi kiek kitokios pozicijos negu mano frakcija EP, yra sudariusi koaliciją su liberaldemokratais ir gal kiek keičia poziciją dėl BSGP, kadangi mes pripažįstame, kad UNAF, Atalanta, e, kova su piratais yra svarbus ir sėkmingi veiksmai. E, aišku, Somalis gali tapti dar vieną žlugusią valstybę, tam grėsmė, to grėsmė dar neišnyko. Tačiau E, savo laiku, e, dirbdamas gynybos komitetėje, su, suvokiau, kad Indija, e, kuri nėra kažkokio nuolatinio alijanso narė daug paprasčiau gali bendradarbiauti su mumis BSGP rėmose nei NATO alijansas. Ir bendradarbiavimas su NATO mums kelia daug politinių problemų, kaip kad rodė Afrikos kyšulio pavyzdys. Ir mūsų neutraliom valstybėm narėm yra paprasčiau bendradarbiauti, bet to jų ištekliai yra suteikiami vienoje vietoje. Aišku, kad daug kas priklauso nuo parlamentų, kurios, kurie gal neretai nori dažniau bendradarbiauti su mm, BSGP, o ne per NATO. Pritariu ponui DAF, kad artimiausiais trims mėnesiams mes turėsime e, iš visų jėgų remti jungtinių tautų tarpininkaujamas dėrybas dėl e, susitaikymo Kipre. Reikia nutraukti esamą blokadą Kipro klausimų. Dabartinė situacija tikrai nėra džiuginanti. E, jeigu mes galėtumėme suvienyti Kipro salą, kuri taptų viena valstybė, būtų milžiniškas pasiekimas, todėl noriu paraginti visus narius, jeigu turite laiko, e, aplankyti e, parodą Kipro veidas. Kadangi aš esu vienas iš jos organizatorių, tai norėčiau paraginti ją aplankinti. Dar E, pažymėsiu, kad e, esu išrinktas Londone ir Jungtinė karalystė e, visiškai palaiko BCKP bei yra pasiryžusi pripažinti įvairių tarptautinių operacijų, kaip kad Atalanto duodama naudą. Ačiū. Dėkuoju ponui Tanukui. Toliau kalbės Kipro užsienio reikalų komiteto pirmininkas ponas E, Nafitų. Jisai bus paskutinis kalbėtojas šio klausimu. Ačiū pirmininkė. Kai kalbame apie geriausius bendradarbiavimo metodus tarp e, e, Europos parlamento komiteto, baronienės Ašten ir nacionalinių parlamentų, tai niekuomet aiškiai neužsitikrinsime labai aiškios, geros bendros saugumo ir gynybos politikos, jeigu neužtikrinsime gero bendradarbiavimo. Reikia prisiminti, kad visiems kalbėti vienu balsu yra nepaprastai sunku, tačiau mums to reikia, jeigu norime, kad Europos bendroji saugumo ir gynybos politika būtų veiksminga. Norėčiau e, pasakyti, kad pritariu e, daugeliui, ką iš to, ką pasakė tiek nacionalinių parlamento atstovai, tiek Europos parlamento nariai. Mums reikia išspręsti Kipro problemą. Visi turime prie to prisidėti. Kipras yra uh, tikrai ne ta šalis, kuri nori uh, e, užtamsinti santykius tarp ES ir NATO. Mes turime išspręsti Kipro problemą ir aš tikiuosi, kad pavyks tą padaryti. Uh, ir e, kad tokiu būdu išspręsime problemas tarp ES ir NATO. Dėkoju, ponai Neoftu. Prieš suteikdamas e, žodį valstybės sekretoriui, kad sureaguotų išsakytas pastabas, noriu paminėti keletą dalykų, Man e, buvo pasakyta, kad vyksta dėrybos tarp oro uosto e, vadovybės ir profsąjungų dėl streiko ir neaišku, kuo viskas baigsis. E, per pietus apie 12 valandą turi būti padarytas pareiškimas ir mes jūs informuosime apie jo turinį, kai iškart, kai tik tai apie jį sužinosime. Ir aišku, daug kas priklausys nuo streiko, nuo tada, kada jis prasidės, jeigu švis bus e, tas streikas surinktas. O dabar aptarkime politinius dalykus, gal kur kas svarbesnius. Prašom. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad diskusijos buvo labai įdomios ir tikrai pati ponė Ašton yra numačiusi mm, spalio 27 dieną sutikti su Europos parlamento atstovais, taip pat ir spalio 18 dieną su užsienio reikalų komiteto atstovais. Ir dabar dėl jūsų išsakytų pastabų, dėl solidarumo punkto taikymo. Kaip žinote, ES turi padėti e, valstybei, kuomet e, ji pat, patiria e, gamtinę ar žmogaus sukurtą katastrofą ar yra kažkoks tai išpolis prieš jos teritoriją. Tai yra labai svarbi nuostata Ir čia yra civilinis aspektas, teisingumo, kovo su terorizmo įvairių daug kitų aspektų, todėl turi būti tiek komisijos tiek vyriausiasis įgaliotinės bendri veiksmai įgyvendami. Pone Ashton, aišku, pateiks tinkamų pasiūlymų šio klausimu. Noriu priminti, kad mes jau turime atitinkamus mechanizmus kri, vidinių krizių atveju, kaip kad pavyzdžiui stebėsinos centras ir čia valstybės narės gali kreiptis pagalbos. Ir tai gali būti padaryta uh, priimant sprendimus taryboje. Jūs taip pat kalbėjote apie demokratinę kontrolę uh, bendros saugumo ir gynybos politikos kontekste. Noriu priminti, jog vyriausias egaliotinės yra padaryta deklaracija dėl politinės atsakomybės ir čia jį kalba apie įvairius įsipareigojimus, taip pat ir Europos parlamento atžvilgių e, delegacijų vadovai. Um, įvairūs aukšti pareigūnai atsakingi už krizių valdymą privalo nuolat informuoti Europos parlamentą apie, apie operacijų vykdymą, apie kitas misijas, kurios yra vykdomos bendros saugumo ir gynybos politikos srityje. Aišku, kad gynybos klausimas yra labai jautrus nacionalinis e, klausimas, kuris labai rūpi, aišku, nacionaliniams parlamentams. Todėl um, Lisabono sutartis, kurią ratifikavo visos 27 27 valstybės narės ir 14 protokolas yra labai svarbus, kur yra pasakyta, kad mm, ypač e, bendros saugumo ir gynybos politikos rytyje, e, be bendro sutarimo negali būti e, jokių sprendimų ir aišku, kad čia mm, turės būti nuspręsta, kokį pavydalą turės įgauti toks bendradarbiavimas. Dabar dėl įvairių užduočių paskirimo nedidelėms valstybių narių grupėms, pagrindinėms grupėms. Pavyzdžiui, kai eina kalba apie nuolatinį struktūrinį bendarbiavimą, čia yra siekiama įnešti daugiau lankstumo saugumo ir gynybos bendros politikos rytyje, ypač kai eina kalba apie mm, nuolatinį struktūrizuotą bendarbiavimą akivaizdu, kad jo įgyveninimas gali būti daromas, e, užtikrinamas tik tai, kuomet yra aiškiai susitarta dėl e, jo įgyvendinimo procedūrų ir mechanizmų. Dabar dėl, dėl krizių valdymo, kaip užtikrinti, kad kariniai aspektai nebūtų dominuojantis. Iš institucinio požiūrio taško um, bendros saugumo ir gynybos politika apima ir civilinius, ir karinius krizio valdymo aspektus. Visa tai yra vyriausios įgaliotinės atsakomybė. Um, ji užtikrina už civilinių ir karinių elementų uh, derinį vertinimą išorės veiksmuose ES, atsižvelgiant į kiekvienos ryties specifiką. E, krizių civilinis valdymas, aišku, yra viso to pa, išplėstinio paketo dalis, kaip numato Lisabono sutartis, atitinkamai visa numatyta bazė ir pagalba tam elementui gyvendinti su CMPD e, elementų čia yra civilinių ir karinių elementų bendradarbiavimo mechanizmas mechanizmas, kuris leidžia užtikrinti e, geresnį um, operacijų valdymo mechanizmų panaudojimą, kad būtų tikra civilių ir karinių aspektų sinergija, kad būtų galima tinkamai panaudoti tiek civilinę, tiek karinę patirtį, e, išmanimą, pajėgumus. Išorės veiksmų tarnyba turi turėti galimybę panaudoti visas turimas priemonės, ne vien tik tai diplomatinės priemonės. Reikia, kaip jūs ir sakėte, užtikrinti lyčių lygybę išorės veiksmų tarnyboje ir čia Ketin Ašton yra pasiryžusi tą padaryti, um, ypač uh, 1325 rezoliucijos pagrindu. Toliau dėl uh, nuolatinio uh, struktūrizuoto bendradarbiavimo reikia paminėti, kad yra uh, dėl Lisabonos sutarties visas e, nuostų paketas, buvo du seminarai e, su valstybėmis narėmis, e, paskutinį organizavo Belgija. Mes toliau turime dirbti tam, kad dėl tikrai labai specifinių šio, šių sutarties nuostų būtų bendras požiūris suformuotas, kad būtų įgyventi visi kriterijai. Vienas iš jų, aišku, yra konsensuso klausimas ir nuolatinis struktūrinio bendradarbiavimo. Uh, aspektas yra labai svarbus, kad čia turi būti visos galimybės dalyvauti toms valstybėms narėms, kurios to pageidauja tame struktūrinėme bendradarbiavime, tose struktūrose yra labai svarbu, kad visa tai būtų įgyvendinama taip, kai, kad tai būtų priimtina visoms valstybėms narėms. Um, Europos gynybos agentūra privalo atlikti nuolatinį stebėjimą ir vertinimą. Um, žiūrint, kokie yra pajėgumai valstybių narių, visa tai, aišku, yra pagal Lisabono sutarties nuostatas numatyta, palaikyti bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis, kad būtų galima sukaupti visus reikiamus pajėgumus. Toliau, dėl tarpusavio pagalbos nuostatos. Tai yra pažadas duotas valstybių narių suteikti pagalbą vienos kitoms ginkluoto užpolimo atveju, tai yra pagalba ES viduje, tai yra politinio ir juridinio pobūdžio nuostatos tarpusavio pagalbos straipsnis numato uh, atitinkamą pagalbą. Aišku, reikia priminti, kad NATO turi kolektyvinės gynybos nuostatas valstybėms, kurios yra jos narės. Ir atitinkamai toms valstybėms, kurios tradiciškai laikosi neutralumo, aišku, kad toms valstybėms reikės labiau pasiremti valstybių narių pagalbą. Dabar dėl valdymo struktūrų. Čia kalbame apie ES e, pajėgumus užtikrinti e, apsaugą e, gink, kariniai elementai, kur, kad galėtų užtikrinti reikiamą apsaugą vykdant operacijas, ypač kai tai yra um, civiliniai, uh, civilinės operacijos. Uh, Mes turime mm, atitinkamus mechanizmus suformuoti operacijų štabus, kuomet vykdomos karinės operacijos ir dabar reikia išsiaiškinti, ar tokie mechanizmai būtų tinkami ir kitais atvejais, kai na kalba apie mūsų išorės operacijas, e, kiekvienu atveju jos yra skirtingos ir aišku, kad e, atitinkami skirtingi kriterijai yra keliami. Ir labai svarbu atsižvelgti į tai, kad operacijos yra labai skirtingos, labai sudėtingos, ypač kai eina kalba apie civilinės ir karinės operacijas vykdomas kartu metu, kuomet tie elementai bendradarbiauja ir aišku, kad tuomet reakcija turi būti labai greita. Pavyzdžiui, gaivalinių katastrofų atveju ir, ir kariniai elementai turi labai skubiai sureaguoti ir suteikti pagalbą. Labai svarbu, kad galvotumėm būtent apie funkcijas ir struktūras ir galvotumėm, ar, reikia, ar yra kažkokia galimybė dabartinės jau turimas struktūras panaudoti tam e, valdymo grandiniai užtikrinti, ar reikia kažkokių tai visiškai naujoviškų sprendimų. Dabar dėl gynybos e, įrangos rinkos, e, dėl Europos gynybos pramonės, Europos gynybos agentūra toliau užtikrins skaidrumą, sieks gynybos rinkos atvėrimo per savo elgesio kodeksą dėl viešųjų pirkimų gynybos rytyje, dėl apsirūpinimo įrangą, dėl kompensacijų tai yra atitinkami Elgesio kodeksai nuo 2006 Liepos, daugiau kaip 250 konkursų buvo paskelbta bendra vertė apie 4 milijardai eurų ir nuo 2007, kai buvo 20 procentų, 2010 e, metais pasiekta net 80 procentų rinkos. Taigi lab, tai labai svarbu, kai eina kalba apie uh, Europinės rinkos atvėrimą gynybinių pirkimų srityje, mm, saugumo ir gynybos uh, bendros politikos kontekste labai svarbu, kad valstybės narės perkeltų uh, Europinės europinės e, nuostatas į savo nacionalinę teisę dėl viešų pirkimų gynybos srityje. Tai yra labai svarbu, ypač užtikrinant europinius gynybinius pajėgumus, ypač uh, technologijų srityje, kur Europa tikrai nenori būti priklausoma nuo išorinių veiksnių, nuo išorinio tiekimo. Aišku, kad o, turint omenyje biudžetų apkarpimus ir gynybos srityje taip pat teks žiūrėti, kaip užtikrinti e, racionalizaciją, efektyvumą toje srityje, kaip labiau panaudoti dvigubos paskirties e, technologijas ir priemonės. Ypač reikia turėti galvoje mokslinius tyrimus ir Europos gynybos agentūra skatina pereimą prie tikrai europinės e, gynybinės e, sistemos e, technologijų prasme, pavyzdžiui, oro erdvės aviacijos srityje. Mes jau turime du projektus. Europos gynybos agentūra um, siekia užtikrinti vienodas sąlygas rinkos veikimo prasme, prieigos prie rinkos prasme, ypač uh, Labai svarbu galvoti apie e, rinkos sąlygas, apie įvairius kompensacinius mechanizmus, kai eina kalba apie prieigą prie tarptautinių rinkų. Daug kas iš jūsų savo klausimuose kalbėjote apie ES ir NATO santykius. Jūs akcentavote, kad tie santykiai yra labai svarbus ir labai svarbu yra galvoti, kad mūsų pajėgumai būtų nuoseklus, suderinti biudžeto prasme taip pat, taip pat, kad būtų galima užtikrinti saveikumą, kai eina kalba apie abiejų struktūrų vykdomas operacijas. Pone Ašton galvoja apie santykių tarp ES ir NATO e, gerinimą, stiprinimą, ypač kai eina kalba apie krizių valdymo operacijas. Siekiama užtikrinti tikrą politinį bendarbiavimą tarp dviejų organizacijų. Ponas Duff, ponas Tanok, kiti e, parlamentarai kalbėjo apie Turkijos ir Kipro klausimą. Dabar tai tikrai yra kliūtis tolesniai pažangai ir aš Turiu pabrėžti, kad ponia Aštan labai pasiryžusi spręsti šį klausimą. Aišku, reikia toliau aiškintis, toliau siekti lankstumo, kad būtų galima užtikrinti konstruktyvę dinamiką šio klausimu. Dabar dėl mokymų. Taip pat daug parlamentarų apie tai kalbėjo. Tai yra labai svarbus elementas, kai eina kalba apie išasveiksmų tarnybą, uh, ypač BSGP kontekste. Europos gynybos koledžas mūsų manimų yra labai svarbi priemonė, ypač kai eina kalba apie bendros kultūros ES formavime. E, taip pat minėjote apie ES ir Rusijos santykius. Taip, tai yra labai svarbus elementas, bendradarbiavimas su Rusija yra labai svarbus strateginė prasme ir krizių valdymo kontekste taip pat. Aš noriu priminti, pavyzdžiui, Eufor Čad ir Centrinės Afrikos operacijas ir čia ES ir Rusijos bendradarbiavimą. Taip pat reikia prisiminti. E, um, SBO kontekste bendarbiavimą, e, e, Korfų procesą ir mūsų santykiai su Rusija yra labai svarbus. Dabar konkrečiau dėl Afganistano valstybės narės e, didina savo indėlį į Eupol e, misiją Afganistane. Iš tikrųjų, e, pradžia misijos buvo sudėtinga, reikėjo rasti tinkamus e, išteklius, pajėgumus, tačiau dabar matome, jog efektyvumas auga su NATO mokymų misija, yra palaikomi puikūs ryšiai, tikrai abi misijos viena kitą puikiai papildo nemažai parlamentarų kalbėjo apie tai, kad tai yra prioritetas ir aišku, Tai yra Afganų saugumo tarnybų pareigūnų apmokymas, kad jie galėtų perimti po to iš Eupol Afganistano misijos e, visus darbus ateityje. Tai gal tiek pabandžiau atsakyti į jūsų mintis šiose diskusijose. Eh, Ačiū. Manau, jūs nusipelnėte aplodismentų, kadangi daug padarėte, labai išsamei atsakėte į mums rūpimus klausimus. Tikrai tema labai jautri. Turiu omenyje BSG pastiprinimą po Lisabono sutarties įsigaliojimo. Taigi baigėme savo pirmąją susitikimo diskusiją. Akivaizdu, kad diskusijos šiuo klausimu nesibaigs artimiausiais mėnesiais ir, sakyčiau, net metais. Periname prie antrosios rytmetinės diskusijos dalies. Kalbame apie e, ledikimumo užtikrinimas BSGP parlamentinė kontrolė. Dabar pirmininkavimą perims e, ponas Donžon, aš jam užleisiu pirmininko kėdę. Priminsiu, kad jis yra saugumo ir gynybos pakomitečio pirmininkas. Bien, chers collègues, euh, nous abordons. Mėly kolegos, perinam prie antros šios dienos temos, tai yra legitimumo garantavimas per a, a, bendros saugumo ir gynybos politikos parlamentinę kontrolę. A, ir, Briuselis, Strasbūrė, savo sostinėse jūs parlamentarai tai darote. Taigi, mm, BSGP e, yra ypatinga, čia reikia paminėti du įvykius. Visų pirma, tai yra vakarų Europos sąjungos gyvavimo pabaiga ir parlamentinės asamblėjos e, gyvavimo pabaiga ir Lisabono sutarties įsigaliojimas ir pirmasis protokolas, kur e, um, e, siekiama užtikrinti Europos parlamento ir nacionalinio parlamento vaidmenį ir efektyvų bendarbiavimą tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų ES kontekste. Taigi šiame institucinėme aspekte yra, tai aišku, E, labai svarbus elementai. E, čia reikia pasakyti, kad BSGP yra ne vien tik tai kažkoks tai terminas paminėta sutartie, tai yra realybė šiandien ir šiandien vykdoma 14 misijų civilinių ir karinių e, visame pasaulyje ir Briuselėje, ir mūsų sostinėse. Ta, taip pat yra šimtai pareigūnų, kurie padeda tas misijas vykdyti iš mūsų šalių. Tai labai svarbu ženklas rodantis, jog um, parlamentų vaidmuo uh, tampa e, vis svarbesnis. Um, mūsų piliečiai labai mažai, per mažai tikrai žino apie tas misijas, kurios yra vykdomos mūsų visų vardu. Ir uh, kai yra pateikiama platesnė informacija, visuomet e, tas palaikymas iš visuomenės auga. Taigi parlamento vaidmuo yra labai svarbus, užtikrinant tą ryšį tarp tų misijų, misijų pareigūnų ir mūsų piliečių, kad auktų tas, tas supratimas ir palaikymas visuomenės tarpe. Mano manimu, čia reikia kalbėti apie kelis elementus e, Aš čia kalbėsiu gal nuo Europos parlamento, bet aišku, kolega Elmaras Brokas daug išsamiau apie tai pakalbės. Um, taigi, įžangoje noriu pasakyti, kad mes visi suprantame, jog gynybos sritis yra labai jautri sritis, nes eina kalba apie suverenumą. Tačiau noriu pabrėžti, jog BSGP vykdo civilės ir karinės misijas iš tų 14 misijų, kurias paminėjau, kurios dabar yra vykdomos, 11 yra civilinės operacijos. Iš 23 operacijų e, nuo. Uh, uh, 99 metų, kiek buvo vykdyta, 15 uh, e, buvo, karinė sena buvo mišri, atsiprašau, 15 buvo civilinės, viena buvo mišri, taigi dauguma yra vis tik tai civilinės e, misijos, operacijos ir todėl parlamentų vaidmuo vykdant parlamentinę kontrolę yra labai svarbus. Ir reikia priminti 36 Lisabono sutarties straipsnį, kur yra numatytas reguliarus konsultavimosi procesas tarp vyriausiosios įgaliotinės komisijos pirmininkės ir Europos parlamento. BSGP srityje noriu pridurti, kad pirmininkas Albertini, Lamesur kolega iš biudžeto ir aš pats penkis kartus per metus su COPS, su taryba labai detaliai aptarėme visas operacijas. Taigi, Europos parlamentas parlamento kontrolės mechanizmas ir, ir, ir iš mūsų pakomitečio pusės yra tikrai labai turtingas, labai intensyviai vyksta um, procesas. Noriu atsiprašyti už poną Andrė Flau, kuris yra Belgijos atstovų rūmų narys, jis negalės dalyvauti uh, mūsų diskusijose, jį pavaduos ponas Dukau, kuris galės pakalbėti apie europinius klausimus ir iš karto jis pasisakys po mūsų kolego kolegos Elmaro Broko, kur, kuris yra pranešėjas klausimams dėl Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų santykių. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly e, kolegos. Tikrai džiaugiuosi galėdamas pasisakyti šioje diskusijoje ir padaryti įžangą. Vyksta dėrybos tarp komisijos parlamento tarybos vyriausios įgaliotinės. Ypač per jas keliame e, politinių sprendimų legitimumo klausimas, sprendimų priimtų europinių lygmenių. Dėl sutarties tenka apie tai kalbėti, kadangi e, Europos e, komisijos vicepirmininkė yra atsakinga už gausybę Europos kompetencijos ryčių, pagalba užsienio įvystymosi pagalba, užsienio e, priekyba. Ir priminsiu, kad tai yra ES e uždaviniai, o bendroji saugumo gynybos politika, užsienio saugumo politika tai yra tarp vyriausybinis e, reikalas ir ji funkcionuoja dviejose postuose kaip komisijos vicepirmininkė ir e, vyriausioji tarybos įgaliotinė. Pasakysiu, kad e, išorės veiksmų tarnyba jokių sprendimų nepriims, komisija komisija ar taryba atitinkamus sprendimus primų sprendimus, taigi ši, šios tarnybos uždavinys leisti vyriausiai įgaliuotiniai e, padėti įgyvendinti ją iškeltus uždavinius, taip pat geriau koordinuoti darbus, pasiekti tokiu būdu didesnę sinergiją bei užtikrinti ilgalaikę perspektyvoje vieningą politiką. Taigi vyriausiai galiotinė komisijos vicepirmininkė na, kažkaip girdžiu, skamba kažkieno mobilusis telefonas, bet mes jau ilgokai dirbame ir niekas nemiega salėje, kaip suprantu, tai žadinti nieko nereikia. Taigi komisijos vicepirmininkė, vyriausiai įgaliotinė, kaip bet kuris komisaras buvo patvirtinta per e, parlamentą po atitinkamo klausimo ir po parlamento balsavimo. Tai reiškia, kad ji yra atskaitinga Europos parlamentui. Taigi EP turi teisę e, kart, ją kartu su visa komisija išsiųsti atostogų. Maničiau, tai jau pakeičia jos santinki su Europos parlamentu, bent jau tam tikrą e, prasme. Kitas svarbus aspektas čia būtų politinė kontrolė, neapibriešta tik vien tik 21 straipsnėje, bet ateityje ateityje visa išorės veiksmų tarnyba bus atskaitinga Europos parlamento vyriausiai įgaliotinė ir privalo teikti ataskaitas EP ir ji turi e, informuoti parlamentą apie savo veiksmus pagal 21 straipsnį ir e, dėl savo atliekamų veiksmų. Taigi, e, teikdama ataskaitas, ji gali e, savo vietoje deleguoti komisarus, ypač kurie atsakingi už tam tikras bendrijos kompetencijos rytis ir taip pat esant mišriai kompetencijai E, gali taip pat atsiųsti savo vietoje komisarus. Komisarai yra visiškai atsakingi u, u, Europos parlamentui. Tam tikrais išimtinai e, tarybos klausimais gali ją pavaduoti e, pirmininkaujanti valstybė. Tai reiškia, kad mes ateityje kalbėsime ne apie parlamento komisijos ir tarybos e, trišalius santykius, BSGP ir BUSP rėmose, bet e, bus dvišaliai parlamento ir vyriausios įgaliotinės santykiais, įgaliotinė, kuri kartais gali pavaduoti komisaras arba pirmininkanti valstybė. Reiškia, mes mm, e, konstatuojame, kad reiktų konsultuoti dėl svarbių sprendimų, kaip kad užsienio misijos su EP Uh, užsienio reikalų uh, komitetu. Ir uh, žmogaus teisės klausimais mes turime atskirą pakomitetį, kuris atsakingas už šias temas. Bet to yra darbo grupė subirta penkių žmonių už, užsienio reikalų komitete, jai pirmininkauja AFETO pirmininkas, kuris gali gauti visą informaciją apie ponios Afet, ponios Ešton, atsiprašau, veiksmus ir ketinimus. Taigi mes užtikrina visišką parlamentinę kontrolę, kaip kad yra nacionalinėse valstybėse. Taigi be e, šitos e, politinės kontrolės, kurią aptariau, e, Pridursiu, kad es ambasadorė yra atskaitingi Europos parlamentui, mes juos galime bet kada pasikviesti ir prieš, jiems, e, prieš jų paskirimą e, mes galime su jais pasikeisti nuomonėmis. Mes neprivalome to daryti, bet galime. Dviem atvejais tai jau įvyko. Taigi čia taip pat egzistuoja parlamentinė kontrolė ir e, mūsų priežiūra vykdoma. Vy, Dar reiktų pažymėti, kad visa biudžetinė sritis patenka į bendros kompetencijos sritį, bendrą sprendimų prieimimo sritį ir e, gynyb... bendroji užsienio ir saugumų politika taip pat patenka į bendro sprendimų prieimimo sritį. Dar pridursiu, kad bendras administracinis biudžetas bei biudžeto vykdymas, e, taip pat biudžeto vykdymo kontrolė, atsiprašau, lieka parlamento įgaliojimų dalyje. Ir mes kontroliuojame taip, kaip yra gyvendimas biudžetas. Maničiau, visos šios e, Europos kompetencijos sritis leidžia panaikinti demokratijos deficitą ir kažkokio atskaitomybės vakumo nebėra. Perinant prie karinės e, srities, čia išorės veiksmų tarnyba taip pat yra atskaitinga Europos parlamentui ir kai kurios sprendimus neišvengiamai turės e, tvirtinti nacionaliniai parlamentai. Akivaizdu, kad nacionaliniai parlamentai privalo kontroliuoti savo vyriausybės, kurios yra tarybos narės. Tai yra faktas, kuris egzistuoja jau ilgą laiką. Be to, bent jau mano gimtinėje yra tokia situacija. E, parlamentas gali nepritarti e, karinių pajėgų siuntimui iš, į užsienį. Aš nemanau, kad situacija pasikeis nes mes tikrai nenorime jokių karinių misijų, dėl kurių parlamentas negalės išsakyti savo vaidmens. EP e tokios galios neturi, kadangi nėra Europos armijos, bet nacionaliniai parlamentai gali tą padaryti. Jeigu būtų Europos armija, tai e, parlamentas, Europos parlamentas galėtų išsakyti savo nuomonę, bet nemanau, kad tai artimiausių metų taps realybė. Tiesiog e, nacionalinis parlamentas gali pasisakyti prieš e, šalies karių siuntimą ar dalyvavimą atskirose misijose. Artimiausių metų situacija tikrai nesikeis. Toliau nacionalinių armijų finansavimas ir karinių išlaidų paskirimas lieka nacionalinių parlamentų kompetencijoje. Taigi mes turime labai aišku atskirimą viską, kas vyksta europinių lygmenių, yra EP kompetencijoje, o kai kurios sritis yra biudži, ypač biudžetinės, yra ypač e, gerai prižiūrimos parlamento. Taigi to vakumo beveik nebeliko. Todėl mums jokių naujų asamblėjų nereikia. EP negalėtų ir nenori bei neturi teisinių galimybių inicijuoti panašios asamblėjos sukūrimą, nes ji nenumatyta sutartėse. Be to, tai sumažintų nacionalinių parlamento veiksmų laisvė. Mes galime tačiau gerinti darbų koordinavimą ir bendradarbiavimą. Nemanau, kad asamblėje e, padės tą padaryti, tai būtų kasmetinis susitikimas e, su skambiamis kalbomis, o tas sekretariatas dar pradėtų kažkokias ataskaitas e, renkti, jų niekas neskaitytumės, savo dokumentus ne visus spėjame perskaityti ir ta institucija neturėtų jokios sprendimų prieimimo kompetencijos, kadangi tą kompetenciją turi EP ir nacionaliniai parlamentai atitinkamosiose srityse. Ir tų kompetencijų mes negalime pasidalinti ar sumaišyti, nes jos yra labai aiškios ir aiškiai suskirstytos. Taigi atsižvelgianti tai ir jeigu mes norime tinkamai kontroliuoti vyriausiai galiotinę tarybą ir komisiją, e, aišku, jei nacionaliniai parlamentai nori tinkamai kontroliuoti savo nacionalinės vyriausybės, būtų gerai, jeigu keistumės informaciją, kad e, nepasinaudotų vykdomoji valdžia mūsų nežinojimu. Reiktų galvoti apie nuolatinius e, susitikimus ypač susitikimus tarp žmonių, kurie priima sprendimus užsienio ir saugumo komitetuose. E, komitetų pirmininkai turi susitikti ir pasikalbėti, užtikrinti informacijos e, e, keitimasi. Sakyčiau, kad mm, mums tokiems susitikimams nereikia naujo sekretoriato, visą darbą galėtų suorganizuoti Europos parlamentas, bet to egzistuoja Mm, nacionalinių parlamentų sekretoriatai, kur yra kontaktinis asmo santykiams su Europos e, parlamentu. E, taigi, e, manau, kad būtų įmanoma organizuoti koordinacinį darbą. Aš, mm, kaip pirmininkavau užsienio reikalų komitetui, siekiau, kad nuolat vyktų mm, pasikeitimas nuomonėmis. Nuom Tačiau nenoriu, kad tokie sustikimai būtų tik tai skambių kalbų sakymo vieta, bet būtų sprendžiami konkretus klausimai. Pavyzdžiui, Europos gynybos agentūra, ji yra skaitinga EP, tačiau kai, jos, kai kurie jos veiksmai patenka į nacionalinių parlamentų kompetencijos sritį, ypač kai mes kalbam apie gynybos pramonę ir panašiai. Todėl reiktų mums žinoti visą informaciją Būtent dėl to reikia nuolatinių susitikimų, kurie būtų pakankamai techninio pobūdžio. E, nepakanka tikrai, kad ponė Ešton vieną kartą per metus pasakytų kalbą ir sakytų, aš jums atsiskaičiau ir ko jūs iš manęs norite. To tikrai nepakanka. Siūlau elgtis pragmatiškai ir per artimiausius mėnesius, kadangi laikas dar pernelyg nespaudžia, E, turėtume ieškoti sprendimo. Beje, ponė Ešton turėtų e, gruodžio pirmąją atvykti į mūsų susitikimą, bet smulkmenos dar nėra iki galo suderintos. Tiesiog norėčiau paraginti glaudžiai bendradarbiaujant pasiekti to, jog mes galėtumėme sėkmingai keistis informaciją. Ačiū. Ačiū ponui Brok, ponas Dukarm. Merci, monsieur le président. Ačiū, pirmininkė. Leiskite, mėly kolegos, atsiprašyti už poną Andrėją Flau, kuris yra iš Belgijos atstovų rūmų, kuris vadovauja konsultaciniai um, komisijai europiniams klausimams, negalėjo dalyvauti šios dienos posėdėje pasistengsiu išdėsti mūsų pozicijas dėl e, meno saugumo ir gynybos politikos ir parlamentinės kontrolės toje srityje po Lisabono sutarties įsigaliojimo. Ypač noriu padėkoti e, užsienio reikalų komiteto pirmininkui ponui Albertini ir saugumo ir gynybos e, pakomitčio pirmininkui e, Danžon, e, kad jie ėmėsi šios iniciatyvos organizuoti tokį parlamentarų susitikimą. Manau, kad tikrai labai svarbu yra iš esmės aptarti tuos klausimus tiek nacionaliniuose parlamentuose, tiek Europos parlamente, atsižvelgiant į tai, kokios pilietinės, sakyčiau, reformos yra dabar įgyvendinamos dėl naujų nuostatų įsigaliojimo. Labai e, svarbu būtent aptarti tą problematiką, su kuriame mes susidarėme šiandien ir mm, šios dienos tema, kurią aš turiu pasisakyti, tai yra legitimumo garantavimas per bendros saugumo ir gynybos politikos parlamentinę kontrolę. Taigi tai yra jėgos panaudojimo parlamentinė kontrolė iš tikrųjų. Mes turime užtikrinti, kad ta kontrolė būtų vykdoma tiek Europos parlamento, tiek nacionalinio parlamentų, tiek bendromis iniciatyvomis. Noriu pasinaudoti šią progą ir pabrėžti, jog Belgijos parlamentas galvoja, kad šie klausimai yra labai svarbus, taip pat ir atsižvelgiant į mūsų pirmininkavimą taryboje. Ir matau, kad ir yra iš Belgijos parlamento ponai Dedonėja, Diuka, e, e, smet kiti ir tai labai svarbu. Mm, Kofak į susitikimas 2010 e, spalio 18-19 dienoms yra numatytas. Taip pat iš tikrųjų labai svarbus yra ponios Ašten pamastymai tuo klausimu ir dalyvaus kartu su nacionaliniu parlamentu atitinkamų komitetų pirmininkais tame bendrame sutikime, kur bus galima aptarti šios klausimus. Taip pat spalio 25-26 dienomis Belgijos parlamentas organizuos susitikimas skirtą kuriame, kaip žinote, Kozak pavadinimu susirinks atitinkami parlamentų atstovai ir mm, aptars jiems rūpimus klausimus. Visų nacionalinių parlamentų atstovai yra prašomi užpildyti klausimyną, kurio pagrindu e, Kozak sekretoriatas parengs e, santrauką, kuri bus paskelbta Kozako 14 toje pusmetinėje ataskaitoje. Noriu taip pat akcentuoti, jog Stoholmo sutikime 2010 gegužės 14-15 dienomis Europos parlamento atstovai pabrėžė esminę nacionalinių parlamentų asmenį vaidmenį užtikrinant VSGP formavimą ir įgyvendimo kontrolę ateityje. Dėl tos priežasties parlament, Europos parlamentų pirmininkų konferencija suteikė mandatą Belgijai parengti bendarbiavimo gairias dėl tokios kontrolės įgyvendinimo. Ta Tai turi būti aptarta 2011 metų pavasarį bendroje konferencijoje Belgijai pirmininkaujant. 2010 metų sutikime Madride Kozak pabrėžė sprendimus to klausimu atsižvelgiant į labai e, svarbę šios ryties politinę specifiką. Nacionalinių parlamentų vaidmuo yra labai svarbus užtikrinant e, e, Europos saugumo ir gynybos politikos ir bendros uh, užsienio saugumo uh, politikos uh, parlamentinę kontrolę. Uh, reikia atsižvelgti į tą, į, į tą naują aplinką, kurią sukuria Lisabono sutartis, į tą naują etapą, į kurį pereina uh, Europos užsienio saugumo politiką ir 2010 m. kovo 31 dieną pradėtas Vakarų Europos uh, sąjungos gyvavimo užbaigimo procesas. Tai yra viskas numatyta Lisabonos sutartį. 42 straipsnėje. Tai yra naujas etapas BSGP įgyvendinimo kontekste. Iš tikrųjų, tai yra istoriniai įvykiai. Um, Briuselio sutartis taip pat modifikuota numato uh, ves uh, pabaigą tradiciškai. Um, nebe, nebeliks e, tų e, parlamentinių organų, kurie iki šiol užtikrino e, bus politikos parlamentinę kontrolę. Todėl, aišku, labai svarbu galvoti apie šios parlamentinės kontrolės tasą, galimybės tai vykdyti ateityje. Parlamentinės kontrolės klausimas yra labai svarbus ir kaip turėtų atrodyti BSGP parlamentinė kontrolė, kaip nacionaliniai parlamentai iš 27 valstybių narių galėtų kartu aptarinėti saugumo ir gynybos bendrą politiką, kaip galėtų palaikyti nuolatiniai ryšį su tos ryties pagrindiniais pareigūnais, pagrindinėmis struktūromis. Bus BSGP politikos kontekste tai yra labai svarbu ir nacionaliniai parlamentai kasmet susirenka keistis nuomonėmis e, dėl bus pirp SGF ir kai kas kalba apie dvigubą demokratinį deficitą, kadangi um, Europos parlamento vaidmuo gana menkas šio klausimu. Ir, a, nacionaliniai parlamentai formaliai turi daug didesnės galės, tačiau atsižvelgiant į tų um, sprendimų prieimimų procesų sudėtingumą bus piras GP srityje, tai yra sudėtinga gyveninti. Taigi, kaip užtikrinti demokratinį legitimumą, kaip stiprinti uh, demokratinį legitimumą um, BSGP ir bus srityse, kaip užtikrinti, kad parlamentinė kontrolė uh, bus ir BSGP srityje srityse nebūtų pernelik fragmentuota, kad kad būtų galima užtikrinti testinumą, nuoseklumą, matomumą tos parlamentinės kontrolės, kaip užtikrinti jos efektyvumą atitinkamai, aišku, kiek galima iki minimo sumažinant išlaidas, aišku, tai yra labai uh, svarbių šios ryties ekspertų diskusijų objektas. Uh, Visi šie svarbus klausimai reikalauja atsakymo per artimiausius mėnesius. Pirmininkas Donžon jau paminėjo tai, kad Lisabono sutartis turi orientuoti visus mūsų mąstymus. 36 straipsnis numato Europos parlamentui teisę, kad su juo konsultuotųsi vyriausiai įgaliotinė dėl pagrindinių bus ir BSGP aspektų ir klausimų ir e, Europinės politikos formavimo. Europos parlamento o, nuomonė a, turi būti išsakyta, ją turi būti atsižvelgta a, du kart a, e, per metus. Taip pat vyriausia galiotinė atsiskaito Europos parlamentui dėl a, e, bus ir dėl BSGP tame tarpe raidos ir gyvendinimo. Europos parlamento narys Brokas savo žanginiais mintise kalbėjo apie tai ir devintas straipsnis numato atitinkamas nuostas, kad nacionaliniai parlamentai gali apibriežti savo tarp parlamentinio bendarbiavimo um, formatą ir struktūras, kad tai būtų efektyvu. Dešimtas straipsnis taip pat aptarė uh, parlamentinių atitinkamų organų dalyvavimą uh, bendradarbiavime uh, kad būtų galima aptarti bendros užsienio saugumo politikos klausimus, tame tarp ir bendros saugumo ir gynybos politikos klausimus. Mėly kolegos, labai svarbu ir toliau bendro užsienio ir saugumo uh, politiką, taip pat ir bendrą saugumą ir gynybos politiką stebėti, kontroliuoti, parlamentinė kontrolė turi būti užtikrinta. Par, čia galima tik apgailę stauti, jog Lisabono sutarties įgyvendinimas nors jos nuostatos yra skirtos užtikrinti nacionalinių parlamentų vaidmens kadangi Lisabono sutartyje yra numatyta stiprinti nacionalinių parlamentų vaidmenį, tačiau įgyvendinant vis tik tai um, nėra pakankamai dėmesio skiriama nacionaliniams parlamentams, ypač bus srityje. Todėl reikia stiprinti nacionalinių parlamentų vaidmenį, kadangi jie yra kompetitingi iš tikrųjų, um, pavyzdžiui, tvirtinti nacionalinius gynybos biudžetus, tvirtinti um, um, uh, pa, karinių pajėgų siuntimą į vairias misijas ir taip toliau. Čia reikia galvoti iš tikrųjų apie parlamentinės kontrolės stiprinimą ir plėtimą šioje srityje. Čia yra įvairių galimybių, kai eina kalba apie bus ir BSGP parlamentinę kontrolę. Mm, daug nacionalinių parlamentų jau išreiškė savo poziciją per mm, Europos reikalų komitetus užsienio reikalų komitetus, plenarinėse sesijose, um, yra per įvairias delegacijas, logistinius sprendimus. Pirmininkė, jeigu dabar turėčiau išsamei aptarinėti um, nacionalinių parlamentų priimtus įvairius sprendimus ir rezoliucijas, tai užimtų labai daug laiko. Tačiau aš manau, kad vis tik tai svarbu būtų aptarti bendraimis gairėmis tai. Pirmoji galimybė. E, galvojant apie Vakarų Europos Sąjungos asamblėją, Ir dar e, prisimenant e, rugsėjo 15 pranešimą, reikia pasakyti, kad e, galvojama apie konferenciją pagal bus PBSGP ir paremta nuostatomis išdėstomis pirmajame Lisabono staties protokole. Nacionalinės delegacijos būtų proporcingos šalies dydžiui ir šalims atstovautų užsienio reikalų gynybos e, ir Europos komitetų nariai. O Europos parlamentas į tokią struktūrą atsiųstų aštuonis narius ir e, jis užsiimtų e, bendradarbiavimo tarp bus ir BSGP dalykais, būtų apibriežti bendri tikslai. Tokia nuolatinė konferencija reaguotų į tarybos e, veiklą ir būtų dvi pakraipos užsienio reikalų, gynybos e, reikalų, bus, būtų aptariama bendroji politika, taip pat konkrečios operacijos, e, viešiai pirkimai įrangos. Sekretoriatas būtų iš dalies nuolatinis, kita dalis rotuotų, lėšas padengtų nacionaliniai parlamentai, susitiktų tris kart per metus Briuselėje Taip pat e, vyktų periodiški sustikimai e, šalys, sostinėse tų šalių, kurios pirmininkauja Europos Sąjungai. Būtų suteikiama logistinė parama šiam dariniui, pavyzdžiui, e, vertimas žodžiu, vertimas žodžiu, finansavimas skirtų vadovų Europos taryba, išlėšų skirtų ryšiams su parlamentais. Taigi e, tokia būtų struktūra, kuri, kita, kita galimybė būtų bus BSGP kontrolė duoti Kozakui, kuris susitinka porą kartų per metus, gali vykti ir neįliniai posėdžiai, bet galbūt reikėtų keisti Kozako reglamentą, kad būtų galima užtikrinti tokią kontrolę galiu pasakyti, kad gal toks būtų minimalistinis požiūris, o treč, trečioji galimybė bus BSGP priežiūra, būtų atiduota bendradarbiavimo forumui, kuris jau egzistuoja. Tai yra užsienio reikalų komitetų e, pirmininko e, konferencija Kodak ir COFAC e, gynybos komitetų pirmininkų konferencija. Ir tokiu būdu būtų vykdoma bus ir BSGP kontrolė galėtų susitikti tik tai užsienio e, reikalų komitetų pirmininkai arba gali būti bendri posėdžiai tarp e, užsienio reikalų ir gynybos komitetų. Būtų šeši atstovai iš kiekvienos valstybės narės, e, būtų šeši parlamento Europos atstovai, o sekretoriatas tokiu būdu būtų užtikrintas nacionalinių parlamentų ir būtų rotuojamas. Sustikimai vyktų, vyktų kas pusmetį. Tai yra, sus, mano, šis pasiūlymas susijęs su Senato pasiūlymu dėl rezoliucijos. E, galvojam apie naują struktūrą, kur būtų užsienio reikalų ir gynybos reikalų ministrų e, konferencija. Ir Junktinė karalystė Britanija pateikė panašų pasiūlymą. Italų mintis yra E, įtraukti nacionalinius ir Europos parlamentą į priežiūrą ir Senatas jau yra patvirtinęs savo poziciją per plenarinę sesiją šiuo klausimu. Taigi egzistuoja prancūzų pozicija, e, kur siūloma e, po šešis narius iš nacionalinių parlamentų, šešis iš Europos parlamento, sustikimai vyktų Bruselėje kas pusmetį, nacionaliniai parlamentai turėtų padengti išlaidas. Taigi, uh, E, nacionaliniai parlamentai turi įsitraukti dabar į apmąstymų procedūrą, procesą, kadangi daug yra pateikta įvairių minčių ir svarbu mums išgirsti apie tas mintis ir aptarti e, šios dienos diskusijose. Egzistuoja tam tikri skirtumai, tam tikros galimybės galimybėse, kai kas nori plėtoti labiau Europos parlamento vaidmenį kai kas nori, kad e, parlamento gynybos pakomitetis būtų sustiprintas, kad taptų ne pakomitečiu, o pilna teisų komitetu. Ir e, skirtingi parlamentai pateikė skirtingas mintis šiais klausimais. Taip pat, e, kokia būtų turi būti priežiūra, koks laipsnis jos, skirtingi pasiūlymai spindi skirtingas mintis kol kas dar nepateikti visi oficialiai pasiūlymai. Dėl parlamentų pirmininkų konferencijos e, Belgija dirba šioje srityje ir noriu pasakyti, jog tikiuosi, kad ir šis susitikimas e, išplėtos mūsų mintis ir e, mūsų veiksmus toliau. Ačiū. Ačiū, kolega. Turime mažiau kaip pusvalandį e, diskusijoms, o norinčių pasi... E, turime apie valandą e, diskusijoms ir turime labai daug norinčių pasakyti, prašysiu apsiriboti um, trimis minutėmis ir Robert Kestien. Prancūzijos senato atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti mūsų draugui ir kolegai Elmar Brok. Visiškai aišku, kokie yra kėtinimai. Ačiū Jums, tačiau suvo, supraskite, kad negalime šimtų procentų pritarti Jūsų nuomoniai. Ačiū ponui Dekampu už jo pasisakymą, kadangi jis leido pasukti diskusijas teisinga linkme. Pasakyčiau, kad Vakarų Europos Sąjunga buvo formas, kuriame vyko panašios diskusijos, dabar jo nebeliko. Taigi turime mes, 27 valstybės narės, aptarti susidariusią situaciją ir ieškoti išeities. Ir e, priminsiu, kad likščiolinio forumo netrukus nebeliks. Pabrėšiu, kad mes čia kalbam apie esminius nacionalinio suvereniteto klausimus, e, aišku, nepamirštant e, nacionalinio, nacionalinių parlamentų kontrolės kuri yra lemtinga. EP vaidmuo mūsų nuomonė kol kas yra nepakankamas. Atitinkamų valstybių narių vyriausybių negali kontroliuoti Europos parlamentas. Būtent nacionaliniai parlamentai turi tą daryti. Nacionaliai parlamentai priima sprendimus dėl gynybės biudžetų ir dėl to, kur reikia kokius karius siūsti. Aišku, vienbalsiai buvo nuspręsta, kad reiks panaikinti Vakarų Europos Sąjungą, o vietoj e, šio forumo reiks sukurti kažkokią naują struktūrą, kuriame dirbs 27 valstybių narių parlamentarai. Nepamirškime, kad egzistuoja ir COSAC forumas, jis jau pripažintas sutartį sutartyse ir gali užtikrinti tam tikrą testinumo aspektą. Europos e, parlamentas yra atstovaujamas taip pat Kosakė. Akivaizdu, kad turime e, tokį bendrą formą. Kozakas, priminsiu, minimas Lisabonos sutartyje ir ši organizacija gali diskutuoti esminiais e, klausimais, tokiais kaip saugumas ir gynyba, užsienio politika. Visa tai yra labai aiškiai pasakyta sutartyje. Kozakė iki šiol dirbdavo uh, dažniausiai užsienio reikalų atstovai dabar reiktų į darbus įtraukti ir mm, gynybos komiteto narius. Mums reikia užmėgsti glaudesnį ryšį tarp skirtingų Europos dimensijų, kad kiekvienas galėtų tinkamai atlikti jam skirtą vaidmenį. Mūsų nuomonė geriausia išeitis būtų į, įvairius e, turimus formus pabandytumėme susijęti į vieną. Arba Walter, kuris yra iš Britų e, parlamento ir kuris yra Vakarų Europos Sąjungos e, asamblėjos pirmininkas. Dėkoju. Aš atstovauju ne tik Jungtiniai karalystiai, bet esu ir Vakarų Europos Sąjungos e, asamblėjos vadovas. Jūs kalbėjote apie rezoliuciją. E, buvo pasakyta kovo mėnesio rezoliucijoje, kad yra nepasirengta e, nei politika politinė prasme, nei kitaip vykdyti priežiūros bendrosios saugumo ir gynybos politikos. E, aš e, žinau, kad šiandieną yra daug garbių svečių. Jeigu aš gyvas neišeisiu iš čia, tai bent kas nors išneš mano kūną. Ponas pirmininkė, e, kaip jūs sakėte, egzistuoja keletas iniciatyvų. Nacionaliniai parlamentai vadovaujasi požiūriu, kuris yra pabrėžtas ankstes, buvo pabrėžtas kas ankstesniuose pasisakymuose. Nacionaliniai parlamentai ir nacionalinės vyriausybės e, skiria karius, e, apmoka e, jiems ir nusprendžia jų e, buvimo vienur ar kitur taisyklės. Tai yra e, tarp vyriausybinės politikos dalykai. Tie, kurie žiūrėjote į tuos. Ir aš žinau, kad rytoj vyks kitas posėdis šiais klausimais Briuselėje. Tai nacionaliniai parlamentai, skaitant mano parlamentą, patiekė įvairių nuomonių, egzistuoja noras e, iš naujo sukurti panašią asamblėją į egzistuojančią dabar, kiti savo, kad viską reikia palikti Europos parlamentoje, patims nieko nedaryti. Uh, Aš e, paminėjau rezoliuciją ir jos 19 straipsnis sako, kad Europos parlamentas yra vienintelė virš nacionalinė institucija, kuri e, turi demokratiją politinės galės vykdyti ES e, politikos priežiūrą bendrosios saugumo ir gynybos politikos srityje. Aš žinau, kad daug kas iš nacionalinių parlamentų nesutiktų su tuo. Kolega iš Prancūzijos pasakė, kad e, siūloma Kozako tipo struktūrą sukurti, kuri užtikrintų lygiavertę narystę iš nacionalinių valstybių parlamentų ir Europos parlamento ir kad tai nebūtų nuolatinė struktūra. Mano nuomonė, toks sprendimas būtų pasyvus. E, nacionalinių parlamentų narė atvyks, išgirs tam tikrus dalykus, jiems bus papasakota tam tikri dalykai ir nebūtinai jie vykdys parlamentinę priežiūrą. Man labiau tiktų nuolatinės konferencijos modelis, kuris turėtų proporcinę narystę iš nacionalinių parlamentų, kuris susitiktų plenarinėje sesijoje, galbūt du kart per metus, bet būtų rengiamas ir kitos sesijas, būtų nedidelis sekretoriatas ir, kas svarbiausia, jis būtų aktyvus tas darinys ir vykdytų aktyviai parlamentinę priežiūrą. Mes, kaip nacionaliniai parlamentarai, neturėtume pamiršti, kad bendroji saugumo ir gynybos politika yra tarp vyriausybinė. Ji Briuselėje yra sukūrusi čia įvairias institucinės struktūras kurios turi būti prižiūrimos parlamentų deramų lygmenių, tai yra nacionalinių parlamentų lygmenių. Taryba, politikos ir saugumo komitetas, COPS, karinis komitetas, karinis štabas, Europos gynybos agentūra, veikia. Todėl aš raginčiau kolegas iš nacionalinių parlamentų nepamiršti svarbaus vaidmens, kurį suvaidino per pastarosius 55 metus Vakarų Europos Sąjungos asamblėje ir tikiuosi, kad mes rasime būdą, kaip tęsti tą darbą. Ačiū. Merci, Ačiū kolega. Europos parlamento vardu panas Gerens. Merci, euh, Ačiū pirmininkė. tik išklausėme e, Vakarų Europos Sąjungos asamblėjos pirmininko atsakingo saugumo klausimus pasisakymo ir noriu pasakyti, kad tikrai reikia didžiulę pagarbą išreikšti tai asamblėjai, kurie atliko milžinišką darbą per visą savo gyvavimo laikotarpį. Kai kas sakė, kad e, galbūt neįdomus toks e, pranešimas, aš tikrai manau, kad tie mm, darbai kuriuos atliko pono Valterio pirmininkaujama asamblėje, buvo labai svarbus. Dabar dėl pragmatinių parlamentinės kontrolės aspektų. Tikrai būkime pragmatiški biudžeto klausimai. Tai nacionaliniai parlamentai, kurie taria savo žodžių, žodį. Dabar klausimai dėl įvairių a, problemų. A, dėl grėsmių nacionaliai parlamentai sprendžia. Gynybinė įranga, kariniai pajėgumai trumpalaikiu, ilgalaikiu laikotarpiu. Nacionaliai parlamentai priima sprendimus. Brandoliniai klausimai. Dvi valstybės narės, kurios tai turi. Nežinau, ar jų parlamentai turi galimybę kažką pasakyti ar ne, bet žinau, kad likę 25 parlamentai neturi galimybės tarti jokio žodžio. Taigi demokratijos deficitas egzistuoja. Mm. Taigi nenusiraminkime, ne, neignoruokime to parlamentinio deficito. Manau, kad Labai svarbu, jog parlame, Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų nariai dirbtų iš vien ir galvotų, kaip tą parla, e, demokratinį deficitą įveikti, kaip galvoti apie tokią Europos Sąjungą, kur mes visi e, būtumėm tikri, jo kalbame apie ta, tuos pačius dalykus. Ir dar viena pastaba, visos visi tie sprendimai, tos formulės, e, pavyzdžiui, kurias kalbėjo ponas Dukarm, aš tikrai labai sveikinu e, jį puikiai pasisakius, man atrodo, kad vis tiek jie paliks dar vieną spragą. Kozak. Na, pripažinkime, kad tai yra 27 monologai, prie, dar pridu, prie kurių pridurėm dar, dar vieną monologą. Uh, nes iš tikrųjų 27 parlamento atstovai tik tai sėdi kaip ogienės stiklainiukai ir tik tai klausosi, kas jiem yra pasakojama. Iš tikrųjų, paprastai eina kalba tik tai apie 27 um, parlamentų kažkokios tai daugumos formavimą. Ar tai yra pakankamai demokratiška? Nesu tikras tokios. Uh, asamblėjos yra pakankamos užtikrinti tą, tą demokratinės spragos užkaišymą. Aš turiu tik tris minutės, bet aš manau, kad tikrai reikia labai pragmatiškai galvoti apie tas problemas ir visų pirma, tai reikia būti tikriem, kad mes tikrai kalbame apie tos pačius dalykus. Prie Melgard, Danijos e, parlamento Europos reikalų komiteto e, pirmininkė. Ačiū ponė pirmininkė už suteiktą žodį. Taip pat noriu padėkoti už tai, kad surengėte mūsų šiandienos posėdį. Tikrai puikiai galimybė apsikeisti nuomonėmis e, su kolegomis apie ateities bendradarbiavimą, bendradarbiavimo formas, kaipgi mes e, nagrinėsime BSGP problemas bei kaip keičiasi EP vaidmuo. Šiuo metu Danijoje vyksta aktyvios diskusijos e, mūsų aptarimų klausimų. Parlamentas nori užtikrinti platų parlamentinį bendradarbiavimą BSGP srityje. Tai e, yra pagal Lisabonų sutarties pirmąjį protokolą. Mums visiems svarbu užtikrinti parlamentinę kontrolę ir kad ją vykdytų bent iš dalies nacionaliniai parlamentai. Pažymėsiu, kad Danijos parlamentas palaiko bendrais bruožais e, Britų e, lordų rūmų išsakytą nuomonę, kad vyktų nuolatiniai e, e, užsienio e, reikalų ir gynybos reikalų komitetų pirmininkų posėdžiai. kiekvieno parlamentas atsiųstų šešis savo atstovus, kurie dirbtų užsienio ir saugumo komitetuose. Tai būtų nuolatiniai nariai ir galėtų dar būti dalis nenolatinių narių. Europos reikalų komitetų pirmininkai mūsų nuomonė taip pat turėtų būti nuolatiniai delegacijų nariai, taigi turėti tokias pat teisės kaip e, užsienio reikalų ir gynybos komitetų pirmininkai. Maničiau, e, nacionaliniams parlamentams toks siekis nepaprastai svarbus. E, būtent, kad konferencijoje dirbtų Europos reikalų komiteto pirmininkas. Kalbant apie e, tai, kas organizuoja darbą, tai pirmininkaujančio valstybės trijulės turėtų tą daryti, o sekretariato darbą galėtų atlikti Kosako sekretariatas ir pirmininkaujančios valstybės ar pirmininkaujančios trijulės mm, sekretariatas. Galima pasitelkti e, Kosako sekretariato pajėgumus e, posėdžiams ruošti ir vykdyti. Ga, taip pat galvojame, ar nereiktų naujo sekretoriato sukurti, jis padėtų funkcionuoti naujai tarp parlamentiniai asamblėjai, kadangi aš pirmininkauju Danijos parlamente Europos reikalų komitetui, man visiškai aišku, kad mes turime būti atstovavimi, tačiau nebūtinai nuolat ir visur. Reikia kalbėti apie bendradarbiavimą bei pasikeitusią situaciją po, po Lisabono sutarties įsigaliojimo. Ačiū. Luis Arnaud, Portugalijos atstovas. Queria, muito obrigado. Queria, antes de mais, deixar uma. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pakomitečio pirmininkui. Prisijungiu prie kolegos Elmaro Brok išsakytos pozicijos bei pritariu Belgijos atstovo išsakytoms mintims. Reiktų įsiaiškinti pirmiausia du svarbius aspektus. Pirma, saugumas ir gynyba gavome naujų įgaliojimų pagal Lisabonos sutartį. Dėl to būtina e, turėti mechanizmą, kuris leistų peržiūrėti tai, kas vyksta, kontroliuoti tai, kas vyksta. O kontrolė susideda iš dviejų dalių. Tai yra europinis lygmuo. Akivaizdu, čia kam tenka kompetencija, tačiau antrasis ligmuo taip pat egzistuoja. Ir čia mes kalbame apie ypatingus nacionalinio parlamento įgaliojimus gynybos srityje. Ypatingus įgaliojimus pažymėjau pirmiausia dėl biudžetinių klausimų, dėl karių ginklavimo, ginkluotės, e, karių dislokavimo, sprendimų prieimimo bei dėl e, sprendimo, kokio pobūdžio misijos atliks e, kariai. Taigi visus, e, visus šitos aspektus turime bandyti kažkaip susijęti. Turime naujų įgaliojimų, reikia naują politiką kažkaip įteisinti. Vakarų Europos Sąjungos nebėra, tačiau turime vyriausiąją įgaliotinę Ir e, dėje kol kas e, Europos ministrų taryba e, pakankamai ignoravo Vakarų Europos Sąjungos įgaliojimus gynybos srityje. Vargiai regėdavome kažkokių atstovų šios sąjungos. Tuo tarpu, kai Vakarų Europos Sąjunga dirbo labai sėkmingai ir atliko e, svarbių veiksmų, turime pasimokyti iš praeities. Aš nenoriu dabar e, pasisakyti už vieną ar už kitą mm, modelį, išgirdome e, Belgijos, Prancūzijos nuomonę. Tiesiog pažymėsiu, kad Portugalija siekia konstruktyvaus sprendimo Mums svarbiausia, kad būtų gerbiami nacionalinių parlamentų įgaliojimai saugumo ir gynybos politikos rėmose bei užsienio ir saugumo politikos rėmose. Turėtumėme e, išsiaiškinti, koks bendradarbiavimas bus nuolatinis ir čia par, nacionaliniai parlamentai neturėtų e, būti palikti nuo šalyje. Ir baigdamas dar pažymėsiu, štai ką. ES yra 27 valstybės narės. Dėl tos priežasties reikia aiškiai įvardinti, už ką yra atsakingi užsienio reikalų komitetai. Kai kuriuose šalise šis komitetas yra atsakingas už e, tam tikrų gynybinių klausimų kontrolę. Tačiau įgaliojimai gali skirtis. Ir skirtingose parlamentuose užsienio reikalų ar saugumo reikalų komitetai gali būti atsakingi už skirtingus dalykus. Todėl būtina išsiaiškinti tikrąją situaciją. Buvo kalbėta apie galimybę kurti kažką panašaus į Kosaką, kažkokią nuolatinę bendradarbiavimo instituciją kad ir koks sprendimas bebūtų, turime atsižvelgti į Vakarų Europos Sąjungos įdirbį. Akivaizdu, kad reikia sekretariato, kuris padės mums dirbti, bet kuriuo atveju turime užtikrinti, jog e, sukauptas įdirbis niekur nedingtų. Žinoma, viso to pagrindas yra sėkmingas EP ir nacionalinių bendradarbiavimų e, parlamento atsiprašau, bendradarbiavimas. Ačiū. Kolegos, primenu, kad mus labai spaudžia laikas. Jeigu norime, kad visi turėtų galimybę pasisakyti iki pietų pertraukos, prašau apsiriboti trimis minutėmis. Aš pranešiu, kad jau yra trys minutės a, muždamas plaktuku. Taigi, prašyčiau laikytis drausmės. Pane Gomes, Europos parlamento vardu. Dėkuoju, pirmininkė. Labai svarbu, kad vyksta ši diskusija. Būtent dabar. Mums būtina išsiaiškinti priežiūros klausimus tiek Europos parlamentui, tiek nacionaliniams parlamentams. Mes dabar turime visi e, didesnės priežiūros galės įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Sutinku. Sutinku su tevinainiu, kuris ką tik pasisakė, ponas Arnot sakė, kad mes galime labai, e, labai daug ko pasimokyti iš e, vakarų Europos Sąjungos, e, pirmiausia dėl institucinės struktūros. Aš vis tik tai nesu viena iš tų žmonių, kuris, galvo, kuris galvotų, kad gynybos ir saugumo pakomitetis turėtų tapti pilnateisių komitetu. ateityje galbūt reikės, kad taip įvyktų, tačiau nematau jokių priežasčių, dėl ko tai daryti reikėtų dabar. Man regis, e, šis e, pakomitetis turėtų ir išlikti pakomitečiu tampriai susijęs su užsienio reikalų komitetu. E, bendroji saugumo ir gynybos politika yra be platesnės užsienio politikos dalis. Dėl to reikia tuos dalykus sieti, o ne e, atskirti. Taip pat manau, kad mums reikės ir tam tikro lankstumo, norint susijęti tuos dalykus. Mes neturėtume tapti įkaitais griežtų institucinių struktūrų ar nelankščių taisyklių. Mums reikia, kad vyktų tarpusavio sąveika bendravimas. Ponas Giorens, kolega iš Europos parlamento, kalbėjo apie Kozaką ir sakė, kad galbūt uh, kalbėsime su 27 plus vienu kontaktiniu asmeniu ir viskas, bet ne to mes norime. Mes turėtume žiūrėti į nacionalinę ir Europą europinę perspektyvą ir galvoti, kaip iš tikrųjų keistis informacija abiemis kryptimis tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Pone Melgort, e, kolegai iš Danijos pateikė vieną pasiūlymą. Kalbėjo apie sąsajas, ryšius, keitimus informaciją ir e, apie tai, kad nebūtina sekretoriato. Man atrodo, dabartiniu krizės laikotarpiu visuomeniai būtų gana sunku suprasti, kodėl mes leidžiame pinigus dar kurdami vieną sekretoriatą. Man atrodo, galėtume pasitelkti Europos parlamento sekretoriato paslaugas ir užtikrinti bendradarbiavimą bei komunikavimą su nacionaliniais parlamentais egzistuoja taip pat ir natūraliai be užsimesgantys ryšiai tarp Europos parlamento e, ir nacionalinių parlamentų nariais iš gynybos komitetų ir nežinau, kodėl negalėtume to išplėtoti. Dabar ponas Viretos. E, užsienio reikalų ir gynybos komitetas, Graikijos parlamentas. Ačiū pirmininkė. Sprendimai kurių reikia imtis pagal bendrąją saugumo ir gynybos politiką, turi būti patvirtinti vienbalsiai. Nacionalinių parlamentų vaidmuo pirmiausia čia būtų toks kelrodžio vaidmuo. E, mūsų parlamentai turi nemažai galių dėl gynybos dalykų, ir e, graikai e, vertina tai kaip labai svarbų dalyką ir tai visai natūralu. Aš klausiau labai atidžiai to, ką sakė ponas Brokas ir didelę daugumą sutinku, sutinku su didelė dauguma jo teiginių. Jeigu aš teisingai jį supratau, jis pirmiausiai siūlo sušaukti nacionalinių parlamentų komitetų pirmininkus kartu su užsienio reikalų komitetu ir tada priimti sprendimus. Aš galvoju, kad tai pakenktų Graikijos parlamentui ir nebūtų veiksminga pirmininkas, jeigu aptars tik tai klausimus, o ne visas komitetas, tai vargu ar bus teisinga, jeigu mes taip elgsimės. Ponas Brokas sąja, kad mums nereikia tyrimų, ataskaitų, sekretoriatų ir panašiai. Įsivaizduokite, jeigu parlamentas neturėtų deramos E, deramos struktūros, jeigu neturėtų pranešimų, kaip tada jis dirbtų visiškai e, nerezultatyviai. Kitas klausimas. Darbas, kurį atlieka ne tik parlamentas, bet ir apskritai Europos institucijos ir ryšiai tarp jų. Mums reikia čia daugiau pažangos Daug žmonių, ponas Dedekė, buvęs Senato vadovas, e, yra atlikęs daug darbo ir iš tikrųjų apmaudu, kad mes e, nepakviečiame iš kitų Europos struktūrų žmonių. Jie taip pat galėtų labai daug ko prisidėti. Nenorėčiau kalbėti tik negatyviai Tai noriu pateikti pasiūlymą, pirmininkė. Jis būtų toks. Reikėtų mums tam tikros struktūros, kuri būtų proporci, proporcinė atstovavimo prasme ir įnašų iš valstybių narių prasme. Reikėtų sekretoriato nedidelio. Nekalbame apie labai didelės sumas Viena parlamentarė sakė, kad nereikia švaistyti pinigų, taigi mes nekalbam apie pinigų e, švaistimą, bet mums reikės ir ataskaitų pranešimų ir pranešėjų, nes tik tokiu būdu galėsime padaryti realią įtaką bendrai saugumo ir gynybos politikai. Taip pat noriu pasakyti, kad mes nekalbam apie labai didelį biudžetą, ir visiškai nesuprantu, kodėl negalėtų prisidėti valstybės narės. Būtent taip jos turėtų veikti, nes kitaip mes e, neperteiksime informacijos, nepasakysime to, ko norime savo visuomenėms. Daug kas buvo pasakyta apie Kozaką, neprieštarauju, kad jis taip pat dalyvautų, bet pagal dabartinę Kozako struktūrą tas darbas nėra efektyvus. Aš buvau trumpai Kozak vadovas ir man atrodo, kad jo sprendimų prieimimo pajėgumai yra labai silpni. Man regis problema yra ta, kad Europos parlamento nariai, kurie dirba su Kozaku, nori, kad jis gautų tam tikrų galių, bet mums reikia kai ko daug geriau negu Kozakas. Taigi tiek. Mėly kolegos, tikrai e, laikas yra ribotas, visi atvykę nacionalinių parlamentų atstovai, aišku, nori pasisakyti ir e, labai prašau, todėl visų laikytis trijų minučių e, apribojimo. Panas Forslund iš Švedijos užsienio reikalų komiteto. You, to to the... Ačiū pirmininkė, aš pasistengsiu laikytis trijų minučių. Visų pirma, noriu padėkoti Europos parlamentui už svetingumą. Antra, noriu prisiminti, jog punktuose dėl bendros saugumo ir gynybos politikos, tai yra šeštas ir septintas punktas iš mm, pirmininkų e, Stoholmo konferencijos. Pirmininkai yra pasakę, cituoju, atsižvelgus į ypatingą bendros saugumo gynybos politikos pobūdį ir nacionalinių parlamentų vaidmenį užtikrinant sklandų ES veikimą, parlamentų pirmininkai pabrėžė nacionalinių parlamentų vaidmenį užtikrinant bendros užsienio ir saugumo politikos, taip pat ir bendros saugumo ir gynybos politikos parlamentinę kontrolę. Septinta, e, pirmininkai paprašė, e, pirmininkavimą perimsenčios valstybės e, šias diskusijas vykdyti tam, kad būtų galima susitarti kitame, kitoje parlamento pirmininkų konferencijoje. Cituoju, norime pabrėžti, jog pirmininkai tokiu būdu pabrėžia nacionalinių parlamentų esminį vaidmenį ateityje užtikrinant parlamentinę kontrolę. Esame dėkingi, jog e, pirmininkavimą perimsianti valstybė užtikrinčias diskusijas, atsižvelgiant į um, Estijos, Lietuvos, uh, Junktinės karalystės atstovų pasisakymus. Galvojame, jog turi būti viena parlamentinio bendradarbiavimo programa nacionaliniams parlamentams vadovaujant ir naudojantis dabartinėmis struktūromis kaip pagrindu. Dar pridurėme, jog pripažįstame Europos parlamento išsakytą susidomėjimą uh, užtikrinant um, BSGP parlamentinę kontrolę ir atsižvelgiant į tai, kad turime galimybę prieiti prie tokios informacijos, kuris svarbi užtikrinant parlamentinę kontrolę, mes taip pat pažymime, kad ES yra atsto, uh, Europos parlamentas yra atstovaujamas tiek Kozakė, tiek Kodakė. Ir sveikiname Europos parlamento e, indėlį tuose srityse. Ačiū. Euh, Drausmingai tikrai pasisakote, pirmasis laikytės trijų minučių pasisakymo laiko. Ponas Tanokas iš Europos parlamento. Ačiū, ponė pirmininkė. Nebejoju, kad Brok pranešimas dėl išorės veiksmų tarnybos įkūrimo EP nuomonė buvo sėkmingas. Krizės metu uh, E, lyderiai buvo pamiršę po Lisabono sutarties įsigaliojimą svarbus klausimus, kaip kad šis. Manyčiau, kad mes pasiekime daug e, didesnių konsultacinių galių, einančių toliau negu EP e, galėjo tikėtis dėl įvairiausių konsultacijų su misijų ir vadovais ambasadoris ir panašiai. Tačiau mano frakcija ECR mano, kad nacionalinės vyriausybės ir parlamentai turėtų formuoti e, bendrijos BSGP. Aišku, e, tik nacionaliniai parlamentai gali e, siūsti karius į misijas, kur jie gali žūti. Aišku, kol nėra europinės ar Europos armijos, todėl palaikau 11 metų vakarų Europos Sąjungos ketinimus ir manau, kad reikia parlamentinę kontrolę užtikrinti kaip įmanoma geriau. Tik nacionaliniai parlamentai gali tą padaryti, kadangi biudžetai civilinių ir karinės misijos e, yra skirtingai finansuojamas, kaip kad mes regime e, Euroleks misija Kosove, kuri finansuojama iš bendrijos biudžeto. Taigi mums reikia stiprinti EP e ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimą ir nemanyti, kad esame konkurentai. Beje, ta nauja institucija, net, kuri siūloma, nėr, neturi jokio teisinio pagrindo. Ir Beje, priminsiu, kad NATO parlamentinė asamblėjime taip pat neturi teisinio pagrindo pagal Šiaurės Atlanto sutartį. Aišku, e, reikia galvoti, kas dalyvauti tokioje naujoje struktūroje, ar vicepirmininkai galėtų ar ne, ar reiktų atsižvelgti parlamentui ar šalių dydį taip pat, neaišku, aš siūlau, kad uh, posėdžiai, jeigu vyktų, tai turėtų vykti tarybos patalpose, o ne parlamente ir galėtų pirmininkauti parlamentai nacionaliniu principu. Ir e, aš nežinau, ar pakanka Kotak ir Kosak e, pagrindo susteikimų, nes tai reiškia, kad negalėtų visos partijos būti atstovaujamos. Tačiau būkštauju, kad šiandien mes tikrai nesusitarsime bendruomeninių rūmų rūmų e, nedidelė e, delegacija neseniai e, lankėsi parlamente, mes atvirai diskutavome ir jie pritarė daugumai mano išsakytų minčių, bei mane nustebino, kad garsus Brito euroskeptikas pažymėjo, kad mums reikia Europos Europos parlamento, nes jo nariai vieninteliai supranta, kas iš tiesų dedasi tose Europos institucijose. Ačiū. Ačiū, ponas Dedeker. Belgijos e, senato atstovas. Ačiū, pirmininkė, mėly kolegos. Dėkuoju e, jūsų komitetams už šios dienos surenktą konferenciją, kuri mano manimu yra ypatingai svarbi. Reikia prisiminti, kokiamis sąlygomis, mes, kokiamis aplinkybėmis mes susirinkame šiandien. Jos yra labai susijusios su Lisabono sutarties prieimimu, ES visa raida reikia prisiminti Briuselio sutarties modifikuotos pabaigą. Ir mes man atrodo, e, visi galvojame, jog e, tai yra pažanga, kuriant ES, tai e, tą pažangą atstovauja Lisabono sutartis. Tačiau iš tikrųjų. M, gynybos ir saugumo srityje atsiranda demokratijos deficitas būtent dėl tų pasikeitimų. Čia atsiranda tam tikras uh, priešiškumas, konkurencija tarp e, parlamentinių struktūrų, Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. O ponas Brok sakė, kad civilinių operacijų yra daugiau nei karinių, bet man atrodo, kad tai nieko nepasako, kai turime omenyje karinių operacijų tragišką situaciją, kuomet mūsų žmonės yra siunčiami į karą. Taigi, pasistengime būti naudingi visiems. VES asamblėje, Vakarų Europos Sąjungos asamblėje, kuri baigė savo egzistavimą, tikrai suvaidino labai svarbu vaidmenį, suteikdama 60 metų formą tiems parlamentarams, kuriems rūpėjo šie klausimai. Čia buvo galima formuoti europinę saugumo koncepciją, buvo galima išeiti iš savo grėsmės grinai nacionalinių mąstymo rėmų, rėmų, aišku, kurie buvo labai svarbus um, formuojant europinę a, a, saugumo ir gynybos politiką, tačiau jie a, um, reikėjo daugiau nei vien jų. E, tai Ir aš priminsiu sutartį, devintą straipsnį. Mm, Europos parlamentas ir e, nacionaliniai parlamentai turi apibriežti savo bendarbiavimo formą. Dešimtas straipsnis sako, kad kartu jie gali kurti konferenciją, specializuotus organus e, toj, tais klausimais, kurie jų manimų yra svarbus, spręstini. Ir čia aš kreipiuosi į nacionalinių e, parlamentų ir Europos parlamento atstovus ir raginu įgyvendinti šią sutartį sutartį, šios nuostatas, kad būtų galima nacionaliniams ir Europos parlamentui bendradarbiauti nuolat E, nu, nuolatinėme formate. E, kiekvienais metais vien išklausyti e, tarybos ataskaitos nepakanka. Reikia dialogo su taryba. Ir aš esu absoliučiai tikras, jog jeigu sukursime bendrą nacionalinių parlamentų Europos parlamentą asamblėją, tai Europos parlamento nariai ypatingai daug laimės iš to, nes labai daug informacijos gaus. Ir Juk uh, į nacionalinius parlamentus ateina atsiskaityti uh, pajėgų vadai, uh, ministrai ir taip toliau tie, kas niekuomet neteis į Europos parlamentą. Taigi, kurkime bendrą konferenciją. Aš manau, kad nereikia čia labai didelių išteklių. Uh, patalpos yra, sekretariatas yra ir Europos parlamente, ir nacionaliniuose parlamentuose yra sekretariatai, ištenka tik bendarbiauti, yra ir uh, politiniai, kariniai kariniai elementai, viskas ir padaliniai visi yra. Aš manau, kad jeigu yra prieimami sprendimai pajų, pasiūsti pajėgas į karą ir skirti lėšas, tai tegul tie sprendimai priimami būna kartu iš vien nacionalinių ir Europos parlamento. Solainen, Suomijos užsienio reikalų komitetas. You, uh, uh me... Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui uh, Brokui uh, už uh, labai įdomų pasisakymą, taip pat Falot ponui. Mes turime galvoti, kaip dirbsime toliau uh, bendrausios saugumo ir gynybos politikos sityje. Suomijoje šis klausimas yra labai svarbus. Manau, kad e, kitoms ne NATO narėms ES valstybėms tai taip pat svarbu. E, mes e, pagal savo konstituciją ketiname vykdyti priežiūrą. Todėl pirmiausia noriu pasakyti, kad reikia stiprinti priežiūrą nacionaliniu mastu, nes tai veiksmingiausia. Kita vertus, mes sutinkame su tuo, kad nacionaliniai parlamentai turi tęsti dialogą Europos E, mastu dėl ES saugumo ir gynybos politikos. Tai taip pat e, galima daryti nacionaliniu mastu. Kodėl nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas turi, yra svarbus? Europos parlamento indėlis bus labai svarbus. Reikia reikėtų galvoti, kaip mes E, galėtume į savo bendrą darbą priežiūros įtraukti ir ne valstybės narės, kaip buvo vakarų ES atveju. Taip pat reikia galvoti, kaip e, nedubliuoti NATO ir ES pastangų saugumo ir gynybos srityje. Mūsų nuomonė pats taupiausias būtų priežiūrė vykdyti pagalvoti, kaip užsienio reikalų ir gynybos komitetų pirmininkų sustikimai galėtų vykti. Kadangi e, mes turime užtikrinti skaidrumą ir aiškumą, turime išsiaiškinti, kas atsakingas už tolesnių minčių išplėtojimą ir sprendimus dėl naujos struktūros. Suomijos pozicija būtų tokia, tarp parlamentinis bendradarbiavimas sukurtų papildomą vertę, dalyvavimas neturėtų būti pagrįstas šalies dydžiu, turėtume galvoti apie esminius rezultatus ir diskusijas, kurios paskatintų realų dalyvavimą. Ir turime galvoti apie taupumą, pragmatiškumą ir vengti pernelyg didelių administracinių suvaržymų ir pradėti darbą tos struktūros kaip galima greičiau. Dėkuoju, pirmininkė. Labai ačiū. Toliau Andrew Duff. Dėl parlamento priežiūros, man regis, turėtume klausimą kelti, kur yra parlamento galios. Neturėtume sėti e, to su besikeičiančiomis pirmininkaujančiomis šalimis, bet su nuolatinė e, taryba ir užsienio reikalų ministrų taryba. Kozako sprendimas yra pagrystas prielaida, kad rotuojantis pirmininkavimas vaidina svarbu vaidmenį. Ne Kozako sprendimas gali sumažinti Europos parlamento vaidmenį. Mums nepavyks išlaikyti Lisabono sutarties logikos. Sutartis papildo tarp vyriausybinį sprendimų prieimimo procedūrą pagal CSDP ir BSGP. Tai yra e, bendrijos požiūris. Ketrin Ashton ir komisija gali pasiūlyti tam tikrą politiką, o taryba gali nuspręsti kvalifikuotą daugumą dėl jos įgyvendinimo. Man regis, kai kurie kolegos nepamatė to viso dalyko įvairialipiškumo. Egzistuoja trys parlamentinės funkcijos. Pirmiausia, nacionalinių parlamentų istorinė prestižinė funkcija, mes ją gerbėme ir tai yra atskiras dalykas. Kitas atskiras dalykas, atskiros galios yra siejamos su Europos parlamentu. Ir jas reikia veiksmingai įgyvendinti. O trečias dalykas yra bendras, bendroji bendradarbiavimo funkcija, siekiant išsakyti tai, kas yra bendra visoms valstybėms e, saugumo aspektais. Europos saugumo politikos aspektais. Aš e, pasisakau už, jeigu mes pasirinksime tarp vyriausybinį bendradarbiavimą, tai tokiu būdu išsakysime bendrai interesą ir finansinę bei politinę prasme prižiūrėsime operacinius sprendimus, kurie bus vykdomi pagal bendrąją saugumo ir gynybos politiką, taip pat bendrės bei e, kitas politikos sritis. Ir man atrodo, kad mes turėtume pagalvoti apie konsensą dėl tarp parlamentinio požiūrio. Ms. Franzulis, ar Rumunijos parlamento atstovas? Ačiū, ponė pirmininkė. Šis mūsų susitikimas dėl BAUSP ir, ir BSGP nepaprastai svarbus, kadangi mes kalbame apie svarbų demokratinį deficitą. EP neturi didelių, didelių galių, bet turi didelį supratimą apie BSGP. Tuo tarpu nacionaliniai parlamentai turi daug e, priežiūros galių, tačiau nesugeba visuomet įsigilinti į e, sudėtingus BSKP ir BUSP vingius. Tik bendradarbiaudami EP e ir nacionaliniai parlamentai užtikrins tinkamą demokratinį legitimumą bendrai saugumo ir gynybos politikai, ponios ir ponai. E, Vienas jautriausių klausimų yra, e, kas pakeis vakarų Europos Sąjungos asamblėje. Iš vienos pusės asamblėjos įgaliojimų perdavimas EP ir nacionaliniams parlamentams galėtų sustiprinti priežiūros įgaliojimus, kadangi e, vis, parlamentai turi galimybę kontroliuoti bei primti ES e bei nacionalinių valstybių biudžetus, tačiau vakarų ES turėjo kitų svarbių uždavinių. Uh, Gal reiktų pagalvoti apie naują ypatingą mechanizmą, kaip kad COSAC pavyzdys rodo. Šis e, naujas mechanizmas turėtų spręsti saugumo ir gynybos klausimus. Tai galėtų vykti COSAC rėmose arba sukurti į COSAC panašią organizaciją Lisabonos e, sutartis užtikrina nuostatas dėl geresnės kontrolės, tačiau EP ir nacionaliniai parlamentai turi sukurti reikalingus įrankius, kurie užtikrins, kad šios e, Lisabonos starties nuostatos neliktų tik popieriuje. Kaip tą galima padaryti? Kaip žinome, pagal sutartį valstybės e, narės e, turi išimtinę kompetenciją BSGP, todėl nacionaliniai parlamentai e, gali daryti didžiausią įtaką sprendimams, kuriuos iš principo priema valstybės narės. Pagal Lisabonos sutartį mes galime pasinaudoti esamais mechanizmais bei jos išplėtoti. Nuo šiol tarp parlamentinės diskusijos neturėtų apsiriboti e, nuomonių ir geros praktikos pasikeitimu. Tai turėtų tapti efektyviu e, demokratinės kontrolės instrumentu. E, ačiū. Lordų rūmų atstovas Lardas Robert. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau savo pasisakymą pradėti nuo dėkos, kad surengėte šį svarbų susitikimą pro, po susitikimo Stokholme praėjusią gegužę ir laukiame kitų įvykių, kaip pat gruodžio pirmąją, kaip sakė ponas Brok, aš nežinau, kas tai vyks ir aišku, susitikimo kitų metų gegužė Briuselėje pasakysiu, kad atitinkamų bendruomenių rūmų komiteto pirmininkai ir aš nesinai buvome susitikę ir e, buvo pasiektas bendras konsensusas, aišku, e, egzistuoja tam tikrų smulkių skirstumų, bet iš principo palaikomas lordų rūmų dokumentas. Manyčiau, kad nepaprastai svarbu, kad e, Pažvelgtume į pirmo protokolo dešimtąjį straipsnį. Ten pažymima, kad Kosakas gali organizuoti tarp parlamentinės konferencijas atskirais klausimais, ypač, kai, ypač BSGP ir BUSP klausimais. Taigi, e, devintas straipsnis ne, nėra svarbesnis nei dešimtos straipsnio pirmoji dalis. Būtent dėl to mes tokias vaisingas diskusijas šiandien vedame su kolegomis iš EP. Manyčiau, kad mums reikia mm, pasitelkti COSAC ir COFAC patirtį, tačiau nu, siekti kažko naujo institucijos, kur galėtų dirbti nacionalinių parlamentų ir mm, Europos parlamento atstovai iš įvairiausių komitetų. Manyčiau, kad Europos parlamentas, aš labai gerbiu pono Tanok e, poziciją ir jo frakcijos poziciją, ją aišku reikia atidžiai išnagrinėti, tačiau mes nemanome, kad reiktų kažkokios nuolatinės struktūros. Šiuo metu nei ES, nei nacionalinės valstybės negali e, leisti savo papildomų išlaidų ir sunkiai įsivaizduoju nuolatinio sekretoriato darbą. Be to reikia klausti, kokia bus tokios institucijos nauda. Ir didžiausias poveikis bus netiesioginis, ne pranešimai, ne dokumentai bus viso darbo rezultatas darbo, kurio mes turime norėti, bet pasikeitimas nuomonėmis ir geresnis suvokimas to, kas vyksta. Būtent toks yra mūsų tikslas. Ačiū. Panas Gualtieri. Grazie, prezidente. Ma non c'è dubbio. Dėkui, pirmininkė. niekas nebejoja ir diskusijos rodo, kad mes susidurėme su beprecedentinė situacija. Ji reiškia, kad turime e, suvokti, kad yra nauji elementai atsiradę ir pabandyti juos suprasti ir niekas nebejoja, kad nacionaliniai parlamentai čia vaidina esminį vaidmenį. Kai kalbame apie politiką, pirmiausia, kurią patvirtina uh, Europos taryba ir Europa, Europos parlamentas turi tai suprasti, būtent, kad nacionaliniai parlamentai nėra išstumti kur nors dėl Lisabonos, bet kaip tik jie yra svarbus demokratinio legitimumo elementas. Mes turėtume stiprinti šį dalyką. Būtent parlamentinį legitimumą ir demokratiją, nes tai svarbu Europos ateičiai. Bet nacionaliniai parlamentai turi suprasti, kad bus ir BSGP nėra nacionalinės politikos, tai yra ES politikos kryptis. ES turi institucijas, kaip kad taryba, vadovų taryba, komisija, Europos parlamentą. Europos parlamentas yra sąjungos parlamento institucija, kuri tiesiogiai atstovauja sąjungos piliečiams. Lisabonos sutartyje plačiai aptariamas ir nacionalinių parlamentų vaidmuo. Naujos e, galios, naujas vaidmuo e, nacionalinių parlamentų teisėkuros procese. Ir tuo pat metu E, dėl parlamentinės priežiūros, e, vyriausybių parlamentinės priežiūros e, taryboje, antruose svarbiuose rūmuose. Taigi ta priežiūra tampa labai svarbiu elementu tam, kad mes užtikrintume viso Europos demokratinio proceso legitimumą. Tačiau tai skiriasi nuo kalbų apie poreikį sukurti uh, naują pusiau parlamentinę instituciją Europoje. Lisabono startėje nieko apie tai nepasakyta. Kaip daugelis kolegų minėjo, reikėtų priminti, kad Europos parlamentas turi nemažai galių politikos e, srityse, kur sprendimų prieimimo procesas nėra įprastas E, tai yra BUSP ir BSGP. Šeštasis straipsnis, 36 straipsnis kalba apie tuos dalykus. Ponas Duff ir ponas Tanokas kalbėjo apie Europos parlamento vaidmenį kaip biudžetą tvirtinančios institucijos ir taip pat bus ir BSGP civilinį ir uh, karinį aspektą. Man atrodo, šioje situacijoje galime galvoti apie dvi galimybės. E, pirmasis, nesusitarsime tarpusavėje ir žengsime atskirais keliais, ignoruodami protokolą. Kita galimybė - rasti sąlygas tarp parlamentiniam bendradarbiavimui, kuris būtų bendradarbiavimas tarp institucijų įtraukiant Europos parlamentą ir nacionalinius parlamentus, bet tam nereikėtų naujo sekretoriato. Užduotis būtų prižiūrėti e, bendrąją saugumo ir gynybos politiką. Ir taip pat sutelkti parlamentus, kad jie galėtų kalbėtis tarpusavyje. Ir jeigu mes sustarsime dėl to, tai galima tą aptarti. Пан Шукарски из Булгариос, Национальной ассамблеи. Господин председател, уважаеми дами и господа. Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai, dėkoju už šią galimybę dalyvauti diskusijose. Puikiai suprantu, kad jau prasidėjus pietų pertrauka turėtų būti. Taigi akivaizdu, kad ir dėmesys sumenkėjęs, aš pasistengsiu kalbėti neilgiau kaip 3 minutės. Gynybos politika yra viena, ta bendros užsienio saugumo politikos dalis, kuri yra mažiausiai bendra mažiausiai bendrijos politika ir valstybės narės, aišku, turi nuspręsti, kiek suverenumo jos e, turi pasilikti ar atiduoti. ES neturi ginkluotojų pajėgų, tai to, tokiam sprendimui reikalinga parlamentinė kontrolė. Kalbant apie parlamentinę kontrolę, kurią vykdo nacionaliniai parlamentai, yra labai skirtinga. Kiekviena valstybė narė turi savas procedūras, savus mechanizmus. Todėl mums reikalinga tokia sistema, kuri leistų atsižvelgti į kiekvieno šalies specifiką, politinės įvairovės. galime pasidžiaugti, jog yra kuriama Europos išorės veiksmų tarnyba ir kad tam procesui reikalinga pakankamai nemažai laiko. Mes galim pasinaudoti tuo turimu um, laiku ir dirbti BSGP e, srityje. Uh, galim tikėtis, jog diplomatai, kurie pradės dirbti toje tarnyboje, gal, turės aiškiai apibrieštas užduotis vykdyti tam tikrą politiką, kuriai tvirtinti reikės parlamentų pritarimo. Manau, kad mūsų, ypač nacionalinių parlamentarų vaidmuo yra intensyvinti uh, dialogą su nacionaliniais parlamentais, kad būtų galima ES surasti e, visiems priimtiną parlamentinės kontrolės mechanizmą. Merci. Monsieur Omirou, président de la Commission de la Défense de Chypre. Kipro e, gynybos komiteto pirmininkas Omirų. Ačiū, ponė pirmininkė. Kadangi laik laiko mažai, tikrai paisys jūsų pagėdavimo kalbėti trumpai. Taigi, Lisabonos sutartis suteikia naujų galimybių bei būdų vystyti e, bendrąją saugumo ir gynybos politiką iš vienos pusės ir bendrąją užsienio ir saugumo politiką iš kitos pusės. Norėčiau e, štai kokius aspektus e, išskirti. Jeigu ES nori e, vaidinti regimą vaidmenį tarptautinėje arenoje, tai turime gilinti šias e, politikos formas. Antra e, pastaba. Būtina užtikrinti, kad BSKP pakliūtų į tinkamus parlamentinės kontrolės sritį ir reikia, jog tokia kontrolė būtų sėkminga ir efektyvi. Trečia pastaba - parlamentinė kontrolė neįmanoma be nacionalinių parlamentų dalyvavimo, kadangi kalbame apie politikos sritis patenkančias į tarp vyriausybinių kompetencijos sritį. Nacionaliniai parlamentai turi įgaliojimų kontroliuoti nacionalinę gynybos politiką bei e, taip pat turi galimybę skirti lėšas bei e, e, primti sprendimus šioje srityje. Ketvirtas aspektas - EP vaidmuo yra labai svarbus, kadangi jis puikiai išmano europinius reikalus, todėl turime užtikrinti tinkamą bendradarbiavimą tarp Europos parlamento ir kitų Europinių institucijų, kaip kad vyriausiosios įgaliotinės. Taigi turime bandry, bandyti apjungti tarp vyriausybinį ir bendruomeninį aspektus bei tokiu būdu užtikrinti tinkamą parlamentinę kontrolę. Norėčiau priminti, e, kas buvo anksčiau pasakyta apie siekį suvienyti e, Kiprą bei e, E, užtikrinti bendradarbiavimą tarp e, NATO ir ES. Iš ties buvo labai rimtų argumentų išsakyta ir uh, minčių išdėstyta. Nepakanka kalbėti tik teoriškai, reikia kažko konkretaus. Norėčiau pažymėti, kad čia komisija ir parlamentas turėtų prisimti atsakomybę kad būtų tiesiogiai įgyvendinti e, teisės aktai, nes tai ne visuomet taip yra o kadangi tokia situacija, nes visuomet pavyksta išspręsti įsisinėjusių problemų. Pirmininkas, tai labai atsiprašau, bet mes labai vėluojame, juk ne vien tik tai mūsų pietų peršauka prasidėjo, bet juk mums dirba ir vertėjai, jie sutiko kelias minutės ilgiau padirbėti, tačiau mes turime, kaip galime greičiau baigti diskusijas. Ponas Zingeris, Lietuvos Seimas. E, e, Aš Taip pat norėčiau padėkoti mūsų draugui ponui Brok. Mielas kolega, dėkuoju tau už tavo darbą, tavo vadovavimą šiam darbui. Ačiū už tavo vertybių e, sistemą. Būtent tai, kokias vertybės nori ginti Europą. Europa nori ginti jai aktualias vertybės. Tai yra daug daugiau nei žemynų sąjunga. Mūsų žemynas e, turi gražią ir nelabai gražią istoriją. Du pasauliniai karai praėjusiame amžiuje. E, Prancūzijos e, revoliucija ir Prancūzijos deklaracija. Taigi tavo veikla užkuliuosiuose yra kova už vertybių sistemą, o Lietuva turi e, tris komitetus, kurie atsakingi ir esame parengę tris pasiūlymus ir paprastesnis iš jų būtų tok. E, Kofak e, turėtų graudžiau bendradarbiauti su kolegomis iš gynybos E, sektoriaus ir tai būtų COFDAC e, organizacija, e, kuri susitiktų kartą per šešis mėnesius ir nieko papildomai nekainuotų. Toks būtų Lietuvos pasiūlymas ir, manyčiau, pakankamai racionali išeitis užtikrintinti parlamentinę kontrolę svarbu užtikrinti, kad tose posėdžiuose dalyvautų tokie sprendimus priimantys žmonės kaip NATO generalinis sekretorius, e, e, kiti aukšti NATO e, pareigūnai ir darbuotojai. Tokiu būdu sektusi geriau nacionalinėse parlamentuose uh, E, gynybinius biudžetus nagrinėti ir priimti. Turėtumėme mm, visą informaciją bei darytumėme, ką privalome. Aišku, tai nebus labai populiaru ginti mūsų gynybinius biudžetus, bet manau, tą privalome daryti. Ačiū. Panas Galeris, EPP vardu, EPP dar atstovų nebuvo šiose diskusijose, bet labai trumpai. Ačiū. Įspūdį, kurį susidariau išklausęs nacionalinių parlamento atstovų e, pasisakymus yra ta, kad jie būkštoja, jog bus prarastas Vakarų Europos Sąjungos įdirbis, to mes tikrai nenorime ir kaip ponas Brok savo išanginėme žodžiai pasakė, turėtumėme nuolat susitikti, aptarti konkrečias temas, o ne mm, iškilmingiams posėdžiams, kadangi nagrinėsime konkrečias temas, e, galėsime bendrai aptarti, ar reikia rinkti kažkokią užsienio misiją ir per tuos sutikimus EP galės pritarti civiliniai misijos dalį, o jūs grįžę namo galėsite pritarti gynybos išlaidoms. Idealiu atveju, mano nuomonė, mums pavyktų parodyti, kas yra įmanoma ir ko mes niekada neleisime vykdančiai valdžiai padaryti. Mm, Maničiau, pirmiausia, reiktų rasti pusiausvėrą tarp europinio ir nacionalinio lygmens ir tai galėtų būti e, trečio lygmens sukūrimas, kadangi mūsų įgaliojimų kažkaip apjungti neįmanoma. E, Junktinės karalystės e, parlamentas niekada nelaikė vakarų ES rezoliucijų jam tiesioginiai e, privalomų, nors toje asamblėjoje ir dirbo e, bendruomenių rūmų atstovai. Taigi tik nacionaliniai parlamentai prieima privalomus sprendimus, niekas to pakeisti negalės, jokia kita institucija Tikiuosi, kad sekdami pono Brok pasirinktą strategiją galėsime renkti nuolatinius susitikimus, per juos aptarsime labai konkrečius klausimus, o e, dėl sekretoriato Europos parlamentas turi visas galimybes, o nacionaliniai parlamentai visi turi savo biurą Europos parlamente, taigi šie darbuotojai galėtų E, bendradarbiauti su mūsų administracija, tai leistų e, sėkmingai organizuoti bet kokius bendrus renginius. Ačiū. Merci, Elmar, la... Ačiū ir, ir Elmaras pabaigai, prašom. Äh, Ačiū, tikrai dėkui už pateiktus pasiūlymus, kadangi man daug kas tapo aiškiau. Norėčiau grįžti prie pono Galerio minčių. Kiekvienas turi gyvendinti tai, ką iš jo reikalauja konstitucija ir privalo tą daryti tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje. Negalime deleguoti to, ką neįmanoma deleguoti. Jeigu būtų norima, kad EP būtų atsakingas už e, BSP, tai būtų įrašyta sutartie, bet to nėra. Ir taigi mes turime pasikeitimą nuomonėmis. Ir tokia yra reali situacija. Taškas. Tikrai negalima įsivaizduoti, jog reikia perduoti Vakarų Europos Sąjungos parlamentės asamblėjos fakelą kažkokiai naujai institucijai, tačiau ne aš nesuprantu, apie kokį fakelą mes kalbame. Kiekvienas parlamentas tiek EP, tiek nacionalinis gins savo teisės ir kompetencijas, kurios yra atvirtintos konstitucijoje ar atitinkamai e, sutartyje. Tačiau, ką mes galėtumėme pasiaiškinti ir kolegos sako, kad yra didelis demokratijos deficitas po Lisabono sutarties, aš to nematau, tačiau kokia yra tikroji situacija turime išsiaiškinti. Europos parlamentas galėtų atlikti tyrimą dėl kompetencijų ribų ir kur gali atsirasti kompetencijų spragos. Ir manau, kad toks tyrimas atsakytų į mūsų klausimus. Apie tai turime diskutuoti. Jeigu būtų rasta spraga, turėtumėme ieškoti būdų jai užkimšti. Tačiau kur ta spraga? Man e, dažnai susidaro įspūdis, kad ne iki galo įsigilinama į EP e, įgaliojimus po Lisabono sutarties įgaliojimus, apie tai, kokie yra mūsų santykiai su išorės veiksmų tarnyba. Turime tinkamai suvokti situaciją. Taip pat buvo kalbama apie Kosaką. Ten dirba Europos e, reikalų komitetai, ne užsienio reikalų komitetai, ne gynybos reikalų komitetai. Be to, kadangi mes turime e, nemažai e, įgaliojimų, e, kaipgi juos reiks sujungti ir išvengti kompetencijų persikirtimo, bei kaip viską tai suderinti su Lisabono sutarties dvasia. Būtent į tai mes turime atsižvelgti. O kai bus prieimami sprendimai, kiekvienas parlamentas, kuris manys, kad jo kompetencijos pažeistos, galės pateikti veto arba